So, good afternoon, dear colleague. Labadiena, mėlyjei kolegos. Galėtume pradėti užimtumo komiteto darbą. Pirmas darbo tvarkės klausimas. Darbo tvarkės patvirtinimas. Darbo tvarkės projekte yra paprašyta įvesti šiek tiek pakeitimų. Antras klausimas. Pirmininkės pranešimai. E, iškart po balsavimo tai perkelsis padarysime. O ketvirtas klausimas. Pakeitimai dėl EPS e socialinių matmens bus e, e, svarstomi iškart prieš balsavimą. Dvyliktas klausimas. Darbuotojų finansinis dalyvavimas įmonių pajamų atžvilgių bus svarstomas po šešto klausimo iš karto. 21 klausimas Užimtumo ir sąsienio reikalų komiteto delegacijos vizitas Londone bus svarstumas po 12 klausimo, jeigu liks laiko. Ir paskui 16.15 pradėsime balsavimą. Vietoj 16 valandos, kaip buvo numatyta. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo atvarkės projektą galime priimti su tokiais pakeitimais. Then you can find in your file. Jums išdalintose aplankuose rasite Liepos ir rugsėjo mėnesio posėdžių protokolus. Jeigu niekas neprieštarauja, galime priim, protokolus galime priimti be jokių pakeitimų. Ir tada periname prie darbo tvarkės penktojo klausimo. Priemonės, kurios leidžia darbuotojams geriau naudotis laisvo e, darbuotojų judėjimo teisėmis. Mūsų kolegė Edith Bauer rengia pranešimą Čia svarstysime e, kompromisinius pakeitimus gautus e, e, kitų pranešimų atžvilgių. FAM komitetas priėmė savo pakeitimus spalio 13 dieną, o Libė ir Kult komitetai nusprendė nuomonės neteikti. Iš viso pateikta 23 pakeitimai, jūs pasiūlėte 39 kompromisinius, todėl suteikiu žodį jums. Iš tiesų labai ačiū. Aš norėčiau iš karto uh, sutelkti dėmesį į kovą su diskriminacija dėl pilietybės. Direktyva yra e, sudaryta taip, kad e, gyvenintume reglamentą jau šiais metais. Labai svarbus šis dokumentas, nes ten labai aiškiai apibrėžiamas direktyvos taikymo mastas ir aš norėčiau išskirti, kadangi laiko labai nedaug diskusijai skirta, e, keletą aktualiausių klausimų. Tris paminėsiu. Kalbant apie socialinio saugumo sistemas. Ši direktyva po reglamento atmeta galimybę dubliuoti 883 reglamentą kuriame yra kalbama apie socialinę saugumą. E, ir šioje direktyvoje yra kalbama apie socialinius pranašumus atskiroms kategorijoms socialinio saugumo požiūrių. Kalbant apie e, gyventojus, tai yra antras e, mūsų aptartas klausimas. Jau iki dabar žinome, kad dažnai, ypač tais atvejais, kai darbuotojai kerta sieną, e, arba dirba pasienio zonose, yra e, pastebima diskriminacija e, pagrįsta gyvenamosios vietos pagrindu, o ne pilietybės pagrindu. Todėl mes nusprendėme į pranešimą įtraukti ir diskriminaciją pagrįstą gyvenamąją vietą. Tai padarėme žinodami, kad taryba eina tą kryptimį taip pat. Trečias dalykas. Kartais galima rasti gada keistų formuluočių. Kadangi aš esu iš e, labai kitokios teisinės sistemos negu kai kuriuose kitose šalise, e, kurių teisinė sistema, pavyzdžiui, yra pagrįsta e, kompensavimu, žalos kompensavimu aukai tokiose valstybėse kaip Danija profesinės sąjungos gali veikti e, kolektyvinių interesų labui ir tai gali būti daroma gana autonomiškai. Tokiais atvejais mes naudojame formuluotę kaip tinkama, as appropriate, atsižvelgiant į nacionalinę teisės sistemą. Todėl aš dabar norėčiau paaiškinti, kas čia vyksta ir dėl kokių priežasčių uh, mes e, turėtume naudoti tokią formuluotę. Galiausiai aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie labai daug dirbo, kol buvo pasiektas, pasiekti kompromisai. Taip pat noriu padėkoti sekretoriatui E, išskiriu vieną sekretoriato darbuotoją, kurios pagalba buvo itin naudinga. Šią progą pasinaudodama padėkosiu ir komisijai, kurios e, atstovai e, visuomet buvo pasirengę paaiškinti kokius neiškumus, jeigu jie iškildavo, jeigu iškėdavo kokiu, mums pasirodydavo, kad yra kažkokių problemų, ar reikėjo papildomų uh, e, iš paaiškinimų. Ačiū labai už tokį bendradarbiavimą. Dar sykį. Ponas Kristinsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjai Edith Bauer už e, tai, kad ji taip sklandžiai koordinavo šį procesą. Mes aptarėme labai plačią sritį per trumpą laiko tarpą. Taigi buvo labai svarbu mums taip sklandžiai bendradarbiauti. Aš e, norėčiau išskirti keletą punktų, kurie mano nuomonė yra sėkmingai sutvarkyti Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad yra labai svarbu įtraukti darbdavius e, ir kalbėti apie darbuotojų teisės bei vienodą darbuotojų traktavimą. Jeigu jie e, nusprendžia dirbti vienoje ar kitoje ES vietoje. Tarp socialinių partnerių galime susirasti E, gerų pagalbos pavyzdžių ir jeigu konkrečiai panagrinėtume kompromisus ir sunkumus, su kuriais susiduria pasienių darbuotojai Lietuvų, e, Europos Sąjungoje, pažvelgite į D kompromisą, tai e, suprasite, kad direktyvoje pirmiausia reikia įvertinti ir jau dabar galiojančius teisės aktus. Laisvas asmenų judėjimas turi būti pagristas dabar galiojančiais teisės aktais. Labai svarbu, kad sukurtos naujos struktūros neturėtų poveikio dabar jau veikiančių struktūrų egzistavimui. Jeigu galvojame apie partneriškas institucijas valstybėse narėse, jos turi ir toliau dirbti. Nereikia kurti daugiau nereikalingų instancijų, nes taip tik tai daugiau painiavos atsiras e, užsienį dirbantiems žmonėms. Socialiniai partneriai e, turi E, turėti galimybės pasirašyti kolektyvinės sutartis, numatančias deramas padorės darbo sąlygas ir atlyginimą. Tai atlieka svarbu vaidmenį, e, kad užtikrinant, kad žmonės e, būtų vienodai traktuojami, nebūtų diskriminuojami. Darbuotojams turi būti pateikiami atlyginimų rašteliai, kurie būtų aiškiai suprantami būtų lengvai suprantami. E, aš norėčiau atkreipti dėmesį į ponios Bauer kompromisus, kuriuos remia EPP. 29, 29 straipsnių režimas, HD režimas. Tai yra neprivalomas tarsi režimas, bet e, vis tik mes turime kalbėti apie tam tikrą paralelinę sistemą skirtingose valstybėse narise. Aš nežinau, ar teisiškai mes turime galimybę tą daryti, tačiau nereikėtų kurti naujų sistemų šalia tų 28, kur jau dabar egzistu, kurios jau dabar egzistuoja valstybėse narise. Taigi aš norėčiau paklausti, ar ne atsiranda tam tikrų federalinių tendencijų, uh, E, mūsų mąstyme. Jeigu tai būtų, būtų labai problematiška, todėl aš reklamu, e, rekomenduoju balsuoti prieš šį kompromisą. Vis tik galiu pasakyti, kad buvo labai gerai bendradarbiaujama e, rengiant šį pranešimą. Labai už tai dėkoju. Um, Filip Dibakė. Ponas Filipas Dabakė. Thank you, Chair. Um, I will be very brief. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Uh, Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už labai, už, pranešėjai už labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Mes greitai suradom kompromisų ir akivaizdu, kad šie klausimai, kuriais rengiamas pranešimas, yra labai svarbus tiek stambioms, tiek mažoms įmonėms, kurios vis labiau <clears throat> veikia tarp valstybinių mastų. Todėl labai svarbu, kad ir darbuotojų teisų srityje mes galėtume užtikrinti pakankamai suderintas teisės. Turiu pasakyti, kad turinys yra tinkamos pusiausviros ir išskyrus gal vieną kompromisą, K kompromisą, jis mums sunkiai priimtinas, bet dėl visų kitų mes, manau, sklandžiai balsuosime šiandieną netrukus. Tačiau visgi aš manau, kad galėsime pasiekti plataus sutarimo šiandien balsuojant dėl pakeitimų. Ir tokiu būdu parlamentas pasiūs aiškiai žinę tiek verslui, tiek um, kitiems susijusiems subjektams, kokių žingsnių dera imti šioje srityje. Ačiū. Kornelysen. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Manau, kad ši direktyva iš es, neišsprendžia kai kurių esminių problemų, kurios egzistuoja judumo srityje. Taip, kai kuriems e, darbuotojams bus lengviau apginti savo teisės ir jomis pasinaudoti. Tikiu, kad jie bus geriau informuoti, jie turės kur kreiptis, jeigu susidurs su diskriminacija. Ir um, ar tai profsąjungos, ar tai kažkokia kita struktūra galės kolektyvinių gynybos priemonių imtis. Ir tai aišku bus paskutinė manoma priemonė. Todėl mes, manau, sugebėjome šiek tiek patobulinti komisijos pasiūlytas formuluotas. Dar vienas dalykas, tikiu, kad tai, kas dabar išguldyta popieriuje, veiks ir realiame gyvenime ir kad ypač tie, kurie dirba statybose, galės pasinaudoti visomis teisėmis, kurios jiems priklauso. Ir baigdama tikrai noriu padėkoti Europos komisijai, kuri labai labai daug padėjo ir paaiškino su šia direktyva susijusias teisinės įmantrybės. Ačiū. Toliau norėčiau suteikti žodį komisijai. Ponas, ponia Morai, ar jūs esate salėje? Klausė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad nieko nėra, negalim pridurti. Aišku, kad e, ši direktyva e, ir jos taikymo masto apibrėžimas yra labai svarbus, nes čia yra nustatytos darbuotojų teisės ir jų šeimos narių e, teisės. Taigi mes norim tik pasidžiaugti, kad šiame komitete vyksta diskusija ir mes norim tik tai pagirti Europos parlamentą. Thank you. Then... Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį vėl pranešėjai. Pone Bauer. Ačiū, pirmininkė. Nedaug ką ir galiu be pridurti. Norėčiau, aišku, padėkoti visiems kolegoms, kurie padėjo patobulinti pranešimą ir ypač šešėliniam pranešėjim jie dirbo daug, ieškodami bendro sutarimo ir kompromisinių variantų. Ir naudodamas į progą noriu padėkoti mūsų padėjėjams, kurie tikrai nemažiau sunkiai dirbo kaip mes. Ačiū. Ačiū. Kągi, dėl, šios, dėl šio pranešimo balsuosime vėliau šiandien. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės klausimas – dėrybos su taryba dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Šeštas darbo tvarkės klausimas. Pranešė ponia Hake, bet prieš tai norėčiau dar uh, trumpai jums pristatyti dėrybų rezultatus. Paskutinis trejato susitikimas įvyko e, rugsėjo 30 dieną ir buvo pasiektas preliminarus susitarimas. Ir e, Nuolatinio stovų komitetas patvirtino visą paketą dokumentų spalio 11, o mūsų komitetas balsuos šiandieną. Taigi, pirmiausia, reikia galvoti apie štai ką kokiems darbo netekusiems asmenėms e, bus kompensuojama, ūkininkai nebus įtraukti, teisėti naudos gavėjai e, tai bus tie, kurie e, dirba pagal įvairias sutartis, įskaitant nuolatinį darbą turinčius asmenius, laikinu, laikinai darbintus ir savarankiškai dirbančius asmenys, jeigu jų dirba įmonėje nedaugiau kaip dešimt. Taip pat e, bus nustatyti laiko terminai pareiškimų pateikimui ir vertinimui ir e, biudžetinė institucija turės mėnesį laiko vietoj šešių savaičių priimti sprendimą dėl e, fondo lėšų panaudojimo. Kadangi pranešėjos nėra salėje, ji paprašė mane perskaityti jos e, pranešimo pristatymą. Skaitau. Pirmiausia, noriu atsiprašyti kolegų, kad nedalyvauju komiteto posėdėje šiandien bet privalau sugrįžti į namus. Antra, noriu padėkoti kolegoms už jų uh, nuolatinį darbą ir pasiryžimą patobulinti šio fondo veiklą ir taip pat padėkoti komiteto pirmininkiai už nuolatinę paramą e, trejato susitikimų metu. Mes galų galę pasieksime sėkmės ir tikiuosi, kad e, pasiekti pakeitimai trejato dėrybų metu padės e, patobulinti fondo taisyklės ir tuo pačiu jo veiklą. Svarbiausias dalykas, kurį siūlo komisija, tai įtraukti taip vadinamus NEETS asmenys, tai yra asmenys, kurie nei mokosi, nei dirba, nei studijuoja. Ir susijęti viskas su jaunimo garantijų schema. Be to dar ir kai kurie regionai galės pasinaudoti jaunimo garantijų iniciatyva, tačiau reikės nebejotinai dėrėtis dėl tokių e, kompromisinių variantų, kurie geriau atspindėtų geografinį veiksnį, nes tam tikrais atvejais um, atleidimas darbuotojų iš darbo yra susijęs su tam tikromis geografinėmis ypatybėmis. Dabar um, pasiūlytas desnis finansavimas negu pradžioje 10 procentų ir mes turėtume ieškoti dar, didesnios, e, dar geresnių galimybių bendro finansavimo srityje. Tačiau sutarėme, kad bus 60 procentų riba nustatyta. E, mainais už tai, kad finansinės Išmokos bus iššaldytos 35 procentų viso paketo lėšų ribose. Mes dėrėjomės dėl 15 e, procentų sumažinimo su komisija, nes e, ir komisija ir parlamentas šiuo atveju vienodai galvoja. Mes taip pat galiausiai pasiekėme bendro sutarimo dėl konkrečių terminų nustatymo paraiškų padavimui ir jų nagrinėjimui. Taip pat užtikrinome, kad viso tipo kontraktai, darbo sutartis, įskaitant ir nuolatos dirbančius bei laikinai dirbančius asmenys bei savarankiškai dirbančius žmonas, bus įtraukti į uh, uh, lėšų kompensavimo, į e, prarastų e, e, pajamų kompensavimo sistemą. Ir mes pasiekėme, kad ir vieno darbuotojo įmonės būtų įtrauktos. Taip pat gėja nenumatytos atskiros sąlygos ūkininkams dėl ekonominės ir finansinės krizės. Ar kolegos norite pasisakyti, klausė pirmininkė? Prašom. Pone Bauer, pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Harkin ir poniai Beres, um, nes mačiau, kaip sunkiai vyko dėrybos. Visokio atveju sunkesnių dėrybų mano patirtyje nėra ir labai dažnai buvo vaikščiojama peilio ašmenimis, kai kilo klausimas arba arba. Ir tokiu būdu kildavo net grėsmė paties fondo veiklos testinumui. Tai, kai jūs paminėjote, jauni, tai kad jūs paminėjote jaunimo nedarbą, yra labai gerai, nes iš dalies yra pateiktas jaunimo nedarbo sprendimas. Tačiau mes niekada, svarstant šią direktyvą, jaunimo nedarbo problemos neanalizavome. Šiuo atveju jau taryba tiesiog nustatė atitinkamą sąlygą, kad būtų, kad nesusidarytų blokuojanti mažuma taryboje. Taigi diskusijos ir dėrybos buvo labai labai sudėtingos. Ir aš negaliu pasakyti, kad esu šimtų procentų patenkinta pasiektų rezultatų, nes mes galvojame apie geresnį fondo variantą, tačiau, žinote, vardan kompromiso tenka daryti nuolaidas, nes, kaip jau minėjau, dėrybos vyko nepaprastai sunkiai ir su taryba labai sunkiai um, galėjome susitarti. Todėl dar kartą pakartosiu, kad visi, kurie dalyvavo dėrybose, stengiasi kiek galėjo, kad e, būtų pasiektas kompromisas ir ne bet koks, o pats geriausias ir geriausiai visiems priimtinas. Taigi tą ir norėjau jums visiems pasakyti. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė, ačiū. Finalidatan. Ačiū, ponė pirmininkė, tik porą žodžių tam, kad e, pritarčiau uh, E, ponios Harkinų išsakytoms mintims ir jos atliktam darbui. Aš džiaugiuosi, kad yra pasiektas susitarimas, iš pradžių jo nebuvo galima rasti, e, prisiminkime, koks buvo atspirties taškas, nuo ko pradėjome veikti, e, kai kalbėjome, kad tas fondas galbūt vargiai bus susutvarkytas, bet buvo pasiekta labai daug pažangos ir aš ponios Harkin uh, darbų žaviuosi ir džiaugiuosi bei pritariu jos pozityvioms išvadoms. Thank you. Ačiū. Toliau kolegė Maryčia. Konelysen. Taip, aš galiu tik pritekti ponui Tartanui, dėrybos vyko labai sunkiai ir mes tengiamės kaip galėjome. Ir iš tiesų patys nustebome, kad užuot įtraukę ūkininkus mes gavome jaunimą, kad jaunimas, nedirbantis jaunimas buvo įtrauktas. Tačiau ką darysi, mes su tuo sutikome. Ir labai tikiuosi, kad pinigai, kad visos valstybės narės skiriamas lėšas panaudos racionaliai. Palygi, aš manau, kad fondo veikla ateityje pagerės ir kad fondo pagalba bus plačiau naudojamasi bei ji bus orientuota į labai konkrečias rytis. Taigi tikėkime, kad balsavimas vyks sklandžiai. Ačiū. Ačiū visiems už pastabas. Ir ponia Harkan, jūs dėkoja per mane už gerą bendradarbiavimą. Kągi, dabar galime pereiti prie 12 darbo tvarkės klausimo. Tai yra darbuotojų finansinis dalyvavimas įmonių pajamų atžvilgių. Pranešėjas Phil Benion iš viso pateikta, pateikti 99 pakeitimai. Filai, iš karto suteikiu todėl žodį jums. Aš galvau, kad apie tai pakalbėsime po balsavimo, bet jokių problemų galime tai padaryti ir dabar. Taigi, labai ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už pateiktus pakeitimus šiam pranešimui. Susilaukėme tikrai nemažai pakeitimų. Didžioji jų dalis yra teigiami. Na, ne visi, bet didžioji dalis. Aš juos peržiūrėjau ir uh, Galiu pasakyti, kad didžioji pakeitimo dalis atitinka iš esmės mano poziciją. Jie taip pat yra nuseklus ir su diskusijomis, kurios vyko, kai buvo rengiamas pranešimas. Aš taip pat esu pateikęs keletą pakeitimų tam, kad būtų galima šiek tiek patikslinti tekstą, e, pranešimo projekto tekstą. Dabar nebėra skirtumo tarp didelių ir mažų įmonių ir taip pat įtraukiau e, dar vieną punktą, e, kur e, kalba apie tai, kaip turėtų būti atsižvelgtai, e, kaip darbuotojai turėtų finansinę prasme dalyvauti įmonių pajamų atžvilgių. Taigi, mano pakeitimų dėka, o taip pat ir tų pakeitimų dėka, kuriuos pateikė mano kolegos, aš manau, kad tikrai pavyks rasti kompromisus daugeliu atveju. Galbūt e, yra e, vienas ar keli e, keblus aspektai, bet manau, kad daugeliu atveju vis dėlto rasime kompromisus. Dabar dėl 29 režimo. Ten yra paminėtas ir komisijos atliekamas tyrimas. Reikėtų vertinti, koks yra praktinis to tyrimo poveikis, taip pat e, reikėtų pagalvoti ir apie komisijos tyrimo arba studijų poveikio vertinimą. Na, tai yra e, tiesiog komisijos tyrimas ir jį reikėtų įvertinti praktiniu požiūriu ir tai atsižvelgti. Aš norėčiau kolegas patikinti, kad patikslinau ankstesnį tekstą ir nurodžiau, kad e, e, tikrai nebus kišamas, naujas režimas tikrai nesikiš į valstybių narių mokestinę ir darbo teisę. Na ir šio režimo tikslas būtų užtikrinti didesnį skaidrumą ir geresnę prieigą prie informacijos. E, Aš tikrai manau, kad e, mano nuveiktas darbas pasitarnaus ir dabartiniam valstybių narių taikomam režimui, ypač kai kalbama apie tarpvalstybinės įmonės. Taip pat aš suprantu, kad kai kurie kolegos buvo susirūpinę dėl to, kad EPF režimas gali sukurti papildomos rizikos darbuotojams ir dabar aš į tekstą e, e, kompromise siūlau įtraukti tam tikrus saugiklius, tam tikras garantijas. Be abejo, mes suprantame, kad kyla tam tikra rizika. Ankstesnėme pranešimo tekste aš gana aiškiai e, nurodžiau, kad e, kiekvienam e, iš anksto reikia nurodyti, kokia rizika gali kilti prieš priemant įsipareigojimus. Mes negalime tos rizikos pašalinti, bet be abejo mes galime e, sušvelninti tokios rizikos poveikį. Taigi, e, pranešimas, e, pranešime kalbama apie EPF, FP režimo privalumus. Ir manau, kad iš tikrųjų tai yra truputį žingsnis į priekį. Labai ačiū, Evelyn Reigner. Ačiū, pirmininkė. Aš esu viena iš tų, e, kuri pateikė gana daug pakeitimų. Iš viso jų pateikiau 35 dabar noriu pasakyti štai ką. E, tikrai labai sklandžiai vyksta bendradarbiavimas su pranešėju Benjen. Ir taip pat noriu pasakyti, kad e, tiek daug pakeitimų pakeičiau dėl to, kad man buvo aktualūs du dalykai. Tai buvo tam tikra raudonoji linija, tam tikra raudonoji gyja, kuri driekėsi per visą pranešimo tekstą. Ir aš tai dar norėjau pabrėžti kai kuriuose pranešimo vietose. Viena iš tokių svarbių temų tai yra darbuotojų e, dalyvavimą įmonėje prie man sprendimus. Iš esmės, e, pranešime kalbama apie darbuotojų finansinį dalyvavimą. Ir e, iš tikrųjų, su darbuotojais reikėtų ir konsultuotis, jiems teikti informaciją. Taip pat darbuotojas turėtų teisę e, išreikšti savo nuomonę ir priimant sprendimą įmonėje. Taip pat e, atsižvelgiant į konkrečią sistemą, galima būtų įtraukti ir socialinius partnerius bei profsąjungas. Dar viena svarbi raudonoji gyja, dėl ko aš teikiau pakeitimus, tai yra ir rizika, kurią gali patirti darbuotojai finansiškai dalyvaudami uh, ponas Benijan kalbėjo apie tam tikras galimybės, darbuotojų galimybės. Darbuotojai neturėtų vien tik tai sėdėti ir laukti kažko, jie irgi turėtų dalyvauti, kuriant naujus kūrybiškus modelius. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, kyla ir dar štai kokia rizika. Mes kalbame apie darbuotojus, kurie viena vertus gali prarasti darbą, tai gali atsitikti visiems, uh, Tačiau antra vertus, jie gali prarasti ir savo kapitalą. Ir dėl to jie turėtų, reikia tam tikro atsargumo. Taigi reikia vadovautis atsargių požiūrių. Na ir galiausiai noriu dar šitą paminėti, e, tai pabrėžė ir e, ponas Benjan. Jis kalbėjo apie 29 režimą. Aš nuo pat e, pradžių uh, galvojau, kad tikrai darbuotojai turėtų būti įtraukti, bet vis dėlto pagalvokime apie tai, kad valstybių narių nacionalinės sistemos skiriasi. Aš mačiau ir kitų kolegų pateiktus pakeitimus ir yra ir tokių kolegų, uh, kurie sako, kad reikėtų laikytis atokiau nuo 29 režimo. Aš esu viena iš tų, kurie iš pradžių elgėsi atsargiai, na, o paskui. Tiksliau, iš pradžių aš buvau labai entuziastingai nusiteikusi, o paskui tapau atsargesnė. Aš manau, kad mes turėtumėm pareikalauti, kad komisija atliktų poveikio vertinimą. Mums reikėtų e, tam tikro peno apmąstymams, tam, kad neklaidžiotumėm tamsoje. Taigi dabar laikausi kiek atsargaus požiūrio. Manau, kad dar netėjo laikas 29 režimui. Mes turėtumėm ir toliau kaupti konstruktyvę patirtį, ypač e, nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Orateur inscrit, donc je donne la parole. Euh, Dabar niekas daugiau nebėra užsirašęs, todėl aš suteiksiu žodį komisijai. Pone Pačela ar ponas Hartugen, kas norėtų pasisakyti? Arba vienas, arba kitas. Nei vienas nenorit kalbėti. Pone, prašau. Mišinas, no. Ačiū, bet komisija neturi ko pasakyti apie pakeitimus. Bien, alors je vous remercie. Donc... Taigi dėkoju ir dabar mes nagrimėsime kompromisinius pakeitimus. Bet pirmiau pranešėjas, ponas Filbinion. Benin, ar jūs dar norit pasakyti? Oh, Taip, labai trumpai. Dėkuoju, ponė Regner, už e, pasisakymą. Turiu pasakyti, kad ji e, mano diskusijose šiuo klausimu buvo pagrindinė pašnekovė ir jos nuomonė dažniausiai atitikdavo mano nuomonę. Aš manau, kad mes ir toliau diskutuosim ir rasim gerų kompromisų. Bon, alors tout ça... Puiku. Taigi, e, mes visi e, dabar matome, kokie yra reikalai. Kompromisinius pakeitimus nagrinėsime lapkričio 25, balsuosime gruodžio 5 dieną, plenarinėme posėje numatyta svarstyti sausį arba vasarį. Pereiname prie mūsų darbotvarkės ketvirtojo klausimo. Tai yra pasiūlymo rezoliucijai kuri mes norėtume, kad būtų priimta jau lapkričio mėnesį plenarnėme posėdėje dėl Europos ekonominės sąjungos e, ir pinigų sąjungos socialinio matmens. Ir e, aš galiu pasakyti, kad kai buvo svarstomas šis klausimas žodžiu, mūsų komitetas e, nebuvo deramai atstovavimas, mes nesugebėjome susitarti dėl klausimo žodžių tarybai ir dabar, žinant kokį e, Europos, e, kokios Europos komisija laikosi pozicijos dėl socialinių mažmens po trijų Europos vadovų tarybų e, svarstymų ir pagaliau pateikto komunikato yra aiški ir dabar viskas perina į tarybos rankas. Manau, kad gaila, kad tas klausimas mūsų komitete nebuvo dermai aptartas, bet manau, kad Gerai jau ir tai, kad taryba ėmėsi rūpinti šio klausimo perspektyva. Dabar e, pasiūlymas e, rezoliucijai pateiktas jums e, yra papildytas 124 pakeitimais, tiek jų buvo pateikta. Mes kartu su skirtingų frakcijų atstovais sugebėjome suderinti tuos pakeitimus iki 20 kompromisų ir aš tikiuosi, kad taip mes galėsime apibriežti aiškesnę mūsų komiteto poziciją šiuo labai svarbiu klausimu. Dabar e, galvodome apie kompromisus, galiu pasakyti, kad iš esmės ten atsispi, juose atsispindi e, visų diskusijų visų mūsų komitete dvasia ir e, tų kompromisų pagrindų mes turėtume galėti pat siekti pažangos. Ir uh, E, žinome, kad e, komitetas pateikė labai aiškius rodiklius ir mes e, juos atsižvelgėme. Taip pat Europos komisija pateikė iškių rodiklių, kurie yra svarstomi. Pavyzdžiui, mes kalbame apie e, vaikų skurdo klausimų įtraukimą arba benamystės problemų įtraukimą. E, E, reikia pasakyti, kad šioms problemams buvo skiriama labai daug dėmesio ir buvo pasiektas konsensusas. Lygiai taip pat e, mes e, matėme, kaip aktyviai buvo prisidėta prie šių rodiklių svarstymo, kokie parlamentarai buvo aktyvus. Europos parlamento vaidmens klausimas taip pat yra išskirtas kaip svarbi tema. Ir nenoriu dabar leistis į 20 kompromisų uh, um, išsamesnę sudėtį, nes neturėsime tiesiog laiko. Noriu ties padėkoti visiems, kas uh, iš skirtingų frakcijų mūsų komitete tuo klausimu dirbo. Jau vakar buvo išreikštas pritarimas daugumai kompromisų ir dabar turime visą jų rinkinį. Visa eilė pirminių pastraipų e, rezoliucijos pasiūlymo pirminėme variante surašytų pastraipų yra išbraukta. E, juos buvo atsiimtos tiesiog, e, ypač galėčiau išskirti Q konstatuojamąją dalį ir dešimtąją pastraipą. Devintąją pastraipą, sako pirmininkė. Dešimtoji taip pat yra išbraukta, vadinasi, pakeitimai e, pateikti šiems, šioms pastraipoms tiesiog atkris per balsavimą, jų tiesiog nebeliks. Dabar ponė Kornelisen nori pasisakyti, o po to kiti. Pirmiausia, Maryčia Kornelisen. Thank you, Mrs. Chair. Um, well, it was clear on this. Ačiū pirmininkė. Dėl šio dosje visiškai aišku, kad tikrai labai skiriasi pozicija tarp frakcijų. Uh, Tikrai mane labai nustebino šešėlinių pranešėjų susitikimas e, vakar vakare. E, jis man pasirodė keistas dėl to, kad e, įvairiose pranešimuose apie semestrą mes prašėme vienodų sąlygų, apie tai kalbama jau ne vienerius metus. Dabar uh, E, kalbama apie tai, sus, sus, susidarė dvi pozicijos dėl to, kaip reikėtų gerinti ekonominį valdymą. Aš manau, kad mes turėtumėm surinkti statistinių duomenų apie tai, kaip sparčiai auga skurdo lygis, nedarbas ir taip toliau. Bet jeigu mes ir turėsime tokių statistinių duomenų, tai nereiškia, kad mes iš karto galėsime e, imtis veiksmų. Ir aš nežinau, e, kaip jūs galėsite pasteisinti prieš tos piliečius, kurie su nedarbu ir skurdu susiduria kiekvieną dieną dėl plenarinės sesijos. Jos metu turėtų būti pateikta rezoliucija, mes turėtumėm apie tai padiskutuoti. Tačiau jeigu ir taryba, ir komisija um, bandys žengti priekį, Europos parlamentas tikrai neturėtų likti kažkur nuo šalyje, tai atrodytų keistai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš niekiek nenustebau, kad išsiskiria nuomonės Tie nuomonių skirtumai išplaukia iš to, kad e, iš vienos pusės yra pasiektas susitarimas dėl e, būtinybės turėti socialinę dimensiją Europos e, pinigų ir ekonomikos sąjungoje, o iš kitos pusės yra parengtas susitarimas, kuris numato valstybių narių prievolės E, tam tikrų nacionalinių kompetencijų lygmenių. Taigi mes turime galvoti apie šios du tarpusavyje besikertančius aspektus. E, ypač turbūt taip galvoja e, taryba valstybių ir vyriausybių vadovai. Iš tiesų mums pavyko pasiekti kompromisų. Didžiaja dalimi mūsų frakcija tuos kompromisus remia. Mes negalime remti E, F ir L kompromisų. E, F ir L. Ir dar yra vienas klausimas, kuris mums atrodo labai svarbus. Ir per galutinį balsavimą jūs pamatysit, kokia yra mūsų pozicija. 109 pakeitimas. Mūsų nuomonė, jis nėra dar priderintas prie uh, šių dienų poreikių ir, da, ir e, nėra jokių galimybių šioje srityje sukurti europietiško masto politiką. Turiu galvoje e, be darbius, e, be, be namius ir panašiai. Taigi šio pakeitimo mūsų frakcija nerems. Ačiū ponė Serkas. Toliau Filip de Baker. Here, um, oh, sorry. <clears throat> okay. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo empiezo por decir antes. Ačiū pirmininkė. Netrukus aš pereisiu prie rezoliucijos, tačiau e, prieš tai norėčiau pateikti vieną komentarą. Uh, Mes jau padarėme pažangos ir galbūt galime pasistengti susitarti ir su taryba. Tikrai jokinga, kad mums nepavyksta padiskutuoti su taryba, nes daugelis šių klausimų um, turėtų būti sprendžiami valstybių narių. Valstybės narės turėtų uh, jiems pritarti. Na jau dabar prasidėjo lapkričio mėno, bet vis tiek manau, kad uh, galėtumėm pakviesti tarybos atstovus į diskusiją ir manau, kad tai turėtumėm padaryti per ateinančias dienas. Dabar dėl rezoliucijos projekto aš pritariu siūlomiems kompromisams. Kaip kad visą laiką atsitinka, nagrinėjant tokius sudėtingus dosie, galima situaciją vertinti įvairiai. Stiklinė gali būti arba pusiau pilna, arba pusiau tuščia, priklausomai nuo požiūrio. Buvo pateikti kompromisai, kuriuos mes kritikavome, atsižvelgdami per praėjusius porą metų sukauptą patirtį. Taip pat buvo sakyta, kad nepasiekta tinkama pusiausvėra Europinėme e, semestre tarp ekonominių ir socialinių aspektų. Na, panašu, kad EPP um, nepasirengusi siekti pažangos. Na, o dabar pateikta e, rezoliucija, ten yra sveikinama komisijos pasiekta šiokia tokia pažanga. Man atrodo, kad e, kai kuriuose kompromisuose tikrai pasistumėta į priekį, mes nemažai paukojame ir tikiuosi, kad ateityje nesusilauksime nemalonių surprizų. Tikiuosi, kad EPP mums neparinks nemalonių surprizų. Uh, Je, e, vakar mes e, nagrinėjome U kompromisą, ten kalbama apie tam tikrą automatinę sistemą. Aš tikiuosi, kad didžioji dauguma e, šiam kompromisui pritars ir komitete, ir plenarinėje sesijoje. Ir tikrai tikiuosi, kad mūsų komitetas gali laikytis proaktyvaus požiūrio reikėtų atsižvelgti tuos žmonės, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. E, jiems tikrai reikėtų padėti e, susirasti darbo vietą. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu, aišku, padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Ir tikiu, kad uh, bus pasiektas kompromisas, o rezoliucijos projektas, aš manau, yra visai tinkamai suderintas. Kai kurie norėjo griežtesnių formuluočių ir norėjo kiek plačiau pažvelgti, bet mums pavyko surasti bendrą pusęsvyrą. Vakar per šešėlinių pranešėjų susitikimą vėlai vakare sugebėjome pritarti didesniai daliai kompromisinių uh, pasiūlymų skyrus CF ir EU. Turiu pasakyti, kad vakar vakare dėl kai kurių kompromisinių pakeitimų ir pakeitimų vyko labai arši diskusija. 9 ir 24 pakeitimai yra mūsų frakcijos raudonoji linija ir tai siunčia tam tikrą signalą. Ir mes tikime, kad taip ekonominė finansų krizė ją būtina atsižvelgti, bet reikia galvoti ir apie socialinius rodiklius ekonominės valdysenos kontekste. Ir reikia imtis ne tik tai um, trumpalaikio poveikio priemonių, bet ir tų, kurios darytų ilgalaikį poveikį. Taigi tikiu, kad mums pavyks e, susitarti balsavimo metu ir kad mes teiksime siūlymą dėl šios labai svarbios rezoliucijos, kuri taps savotišką žinę tiek tarybai, tiek komisijai. Taip, iš mano pusės. Ačiū, gerbiamasis kolega. Jūsų pasisakymai atspindi dėrybės, kurios vyko vakar vakare. Ir baigdama, aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir sugrįžti prie labiausiai kontroversiško klausimo. Žinoma, tokių yra nemažai, bet e, pirmiausia, ką padarysim konkrečiai, kaip elgsimės konkrečiai su rodikliais. Manau, kad pasirinktas nelengvas kelias, bet parlamentarai yra pasirengę dėl to diskutuoti. Kita vertus, yra kitas klausimas, dėl kurio, man atrodo, jų pozicija yra aiškiai suformuluota. E, pasikeitė e, pozicija per vasarą gana ženkliai. E, per diskusijas dėl šios pozicijos liberaldemokratai demokratai E, išskyrė aštuonias tokias raudonas gijas pagrindinės. Todėl aš galėčiau pasakyti, kad iki vasaros mes jau gana sėkmingai padirbėjome šiuo klausimu ir e, gana ženkliai pasikeitė e, pozicijos tiek valstybėse narėse, tiek čia Europos parlamente. Dėl minimalaus nedarbo lygio buvo pradėta diskusija dėl dabar visiškai aiškių priežasčių. E, Visų pirma, eurozonoje mes e, taikome solidarumo mechanizmą. Aš puikiai žinau, kad buvo dedama daug pastangų įtvirtinti tą solidarumą, kad e, būtų galima paremti Graikiją, Kiprą, Ispaniją, Portugaliją ir visa eurozona tokiu būdu galėjo išlikti, tokia kokia yra dabar. Bet to solidarumo kainos nereikia nuvertinti. Dėl tos priežasties mes e, su ekonomikos e, e, ir pinigų komitetu bendradarbiavime reikalaujame analizės geresnės apie padėtį tose valstybėse. Kaip funkcionuoja Europos ir pinigų sąjunga? Šios krizės E, protrukis nebuvo sustabdytas egzistavusių mechanizmų. Yra solidarumo mechanizmas tarp bankų dabar, bet nėra investuotojų visoje ES solidarumo mechanizmo. Ir dabar turėdami šešių dokumentų paketą, dviejų dokumentų paketą, fiskalinį susitarimą, e, turime sankcijų procedūras. Taigi, ką mes dabar padarėme? E, Tai padarėme, siekdami eurozonos išgyvenimo ir naudos visoms 28 valstybėms narėms. Todėl, sakoma, tas solidarumo mechanizmas ir egzistuoja. Buvo pradėta diskusija dėl skolos mutualizavimo, pastalymo ir po to buvo atlikta analizė. Čia mm, parlamente vyko klausimas apie tokio e, mechanizmo įgyvendinimo galimybę Nuo 2010 metų eurozonoje pastebime kai kurias aiškes tendencijas e, Kalbame apie vadinamosius automatinius stabilizatorius, kurie tampa nebereikšmingi. Nuo 2009 metų visi sakydavom, kad ES ir pirmiausia eurozona yra mažiau pasirengusios atremti krizę negu Junktinės Amerikos valstijos, nes amerikiečiai turi aiškius reagavimo automatinius mechanizmus. Bet ką pamatėme nuo 2010 metų? Išėjimo iš krizės ir biudžeto konsolidavimo strategijos – sugriovė e, stabiliz, automatiškų stabilizatorių pamatą. Ir dabar e, atsidūrėme tokioje padėtyje, kai reikia ieškoti naujų galimų veikimo galimybių. Turime ieškoti sprendimų, kurie yra siūlomi, bet dar nėra priimti. Ir viena iš e, veikimo galimybių turi būti naudinga. Europos komisija turi išnagrinėti visas įmanomas galimybės. Ji turi uždegti žalę šviesą gyveninti vieną ar kitą priemonę. Mes e, negalime dirbti kažkokių įsivaizduojamų variantų ir scenarių pagrindų. Aš esu pasirengusi nagrinėti ir kitus pasiūlymus ir labai atidžiai juos išstudijuoti, bet kol kas e, turime tik vieną pasiūlymą, galbūt kažkada ateis ir kitų. Ir kiekviena priemonė dabartinėmis sąlygomis eurozonoje nebus optimali. Tai neleis konsoliduoti e, deficitą turinčių valstybių e, ūkio ir negalėsime išspręsti makroekonominių problemų, kurios sukelia atitinkamai ir socialinės problemas ir visas kita, kitus sunkumus. Aš labai atsiprašau, kad aš šiek tiek uh, sugaišau laiko primindama šios klausimus, bet aš e, galiu pasakyti, kad aš supratau, kad svarstant, jog šią rezoliuciją ekonomikos ir pinigų sąjungos problemos yra labai aktualios. Todėl aš norėjau pasakyti, kad aš remiu šį pasiūlymą ir galiu pasakyti, kad mes paprasčiausiai neturim uh, jokių uh, papildomų priemonių kurti šio požiūriu, yra parengti kompromisai, aš tai sutinku, bet jokių būdų tai neuždraudžia man kalbėti taip, kaip aš noriu ir pasakyti tai, ką aš noriu. Perinam prie balsavimo. Dar kažkas nori kalbėti. Maryčia Kornelisen. Aš nors pritariu pirmininkiai dėl turinio, bet aš manau, kad rezoliucija yra labai svarbus dalykas ir ją reikia tekti plenariniai sesijai. Ir galiu atsimti dabar savo daug e, prieštaringų vertinimų sulaukusi pakeitimą. Na kągi, labai Jums ačiū už tai. Septintas klausimas. Pradedame balsuoti dėl rezoliucijos projekto, kuris e, turėtų būti pateiktas plenariniam posėdžiui po diskusijos e, dėl klausimo žodžių. Dėl jo jau susitarėme per ankstesnį balsavimą ir e, klausimas žodžiu bus teikiamas komisijai. Pirmai pastraipai yra parengti du kompromisiniai pakeitimai. Į kompromisinis pakeitimas. Kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas H, kas už, tikriname I, jeigu norite. Kompromisas I, tikriname. Tout le monde a pu voter Tout le monde a sa carte Tout le monde a pu voter Ar visi turit korteles, ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 27 už, 17 e, prieš, niekas nesusilaikė priimta. H kompromisas. Keturios frakcijos teikia, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirma pastraipa, 53 čiaba ori pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 54. E, Heinz Becker pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 55. To paties autorius. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 56. Tas pats autorius. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 57. Tas už? Prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Tikriname 57. Heinz Becker. Pradedame balsuoti. Ar visi suspėjote? Baigiam balsuoti. 29 už, 16 prieš. Bereikalo balsavome, nes aiškiai priimta. Antra pastraipa – J kompromisas. Trys frakcijos. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. Toliau. 59 pakeitimas žaliųjų Jis papildo e, J kompromisą, kas už. Atsiprašau, 58, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmestas, sako pirmininkė. Reikia patikrinti. Reikia tikrinti 58. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. 20 už, 25 prieš. Atmesta. Iš tiesų atmesta. Toliau. Antros pastraipos 63 e, Heinz Becker pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 64. Žaliųjų. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 65. Hans Becker. Kas už, prieš susilaikė Tikrinsime 65. Amendement 60. 65 pakeitimas. E, balsavimas dėl jo baigiamas. 22 už, 23 prieš. Tikrinimas buvo būtinas, atmesta. Ponas Hansbecker turbūt neapsiverks, nes jam ir tai pavyko jau daug savo pakeitimų prastumti. Trečia pastraipa, trys pakeitimai dėl išbraukimo. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ką kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 72 e, pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kuriam pranešėjas pritarė. Kas už 72 su pakeitimu? Kas už prieš susilaikę? Priimta. Pirmininkė atsiprašo. Dabar atsuksim laiko mašiną. Pamiršom du pakeitimus. 69 ir 70 jie buvo suderinti, dėl jų balsuoti nereikia. 69 vis tik reikia. Aleksandros Erkės, kas už prieš susilaikė priimta. 70 žaliųjų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Grįžtame prie penktos pastraipos 73 dėl išbraukimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. L kompromisas dviejų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tikriname. Galime tikrinti. L kompromisas. Balsuojame. Visi pabalsavote. Baigiame balsuoti. 32 už, 13 prieš, akivaizdžiai priimta. Toliau. 78 e, e, e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 79 to žaliųjų taip pat, kas už prieš susilaikė priimta. Šešta pastraipa, 80 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. M kompromisas, keturių frakcijų, kas už, prieš susilaikė priimta. Septinta pastraipa, N kompromisas, keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė priimta. Septinta pastraipa, 87 pakeitimas Hansbekerkas už priešus laikė priimta, aštunta pastraipa, o kompromisas keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta, 88 Alejandros Cerkės, e, balsuokmenės ir palinos, kas už prieš susilaikė atmesta devinta pastraipa atsiimta, taigi dabar po devintos einame prie 96 pakeitimo Alejandro Serkės, kas už prieš susilaikė, manau, kad atmesta, bet patikrinkime. Balsuojame dėl 96. Manau, kad priimta. Manau, kad priimta, bet patikrinkime. Balsuokime dėl 96. Visi balsavote. Baigiame balsuoti. 37 už, 8 prieš. Nežinau, kur aš žiūrėjau, nes aiškiai priimta. 97. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta aiškiai. Dešimta pastraipa atsiimta. Tada balsuojame dėl vienuoliktosios. 102-103. E, Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. 104. Alejandro Serkės. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11. E, pakeitimas e, už, pirmininkė sako, kad 11 e, pastraipa jau priimta, pirminis variantas nebereikėjo balsuoti. 12 pastraipa, 3 pakeitimai dėl išbraukimo, 105, 6, 7, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. P kompromisas, EPP, socialdemokratų ir žaliųjų frakcijos pateiktas. Galim patikrinti ankstesnis, jeigu norite. Balsuojame. Balsuoti baigėme. 23 už, 21 prieš. Vadinasi, kompromisas atskrenta atkrenta priešingai negu buvo sakoma e, EPP, socialdemokratų ir žaliųjų pakeitime. Mane nustebino šis rezultatas ir e, mane nustebino frakcijų nuomonių pasikeitimas prieš balsavimą. Jeigu balsuojate, klausykit, sako pirmininkė. Jeigu balsuojat dėl teksto išbraugimo, nebegalim balsuoti dėl kompromiso. Elementari taisyklė. Yo, yo, permítame. Leiskite man, leiskite man, pirmininkė, pasakyti, kad ir aš pats esu priblokštas. Toks balsavimas E, supainiojo e, mano frakcijos narius. Mes pirmiausia turim balsuoti dėl kompromiso, paskui dėl pakeitimų. Pradėti reikia nuo kompromiso. Nes kompromisas yra svarbesnis už prašymus išbraukti tekstą. Deputatai susipainiojo dėl to, kaip vyksta balsavimas. On peut répéter la votation. Gal galime iš naujo balsuoti dėl kompromisinio, nes mūsų sąraše, mūsų balsavimo sąraše yra klaida. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eins, eins, it's okay. Senhor Presidente, Senhor Presidente, gostaríamos que fosse repetido o voto. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau, kad būtų pakartotas balsavimas dėl kompromiso P. Euh, Jeigu reikia iš naujo balsuoti dėl 105, 6 ir 7 pakeitimų, tai tada kompromisas turėtų atkristi. Bet taip atsirado kažkokios painiavos e, dėl balsavimo sekos. Sekretariatas man sako, kad mes vis tiek turim balsuoti dėl e, 105, 6 ir 7 pakeitimų prieš kompromisą. Jeigu didelė dalis čia esančių frakcijų ir ypač EPP koordinatoriai prašo, kad mes iš naujo balsuotume dėl 105, 6 ir 7 pakeitimų, aš galiu atsižvelgti jų prašymą. Tačiau reikėtų, kad EPP koordinatoriai bent jau manęs paprašytų, ponas Aury. Ki kell ábrándítanom, elnök asszony, nem fogom kérni annak ellenére, hogy a P-kompromisszumban benne van az én 180. Megvitattuk. Atsiprašau, aš negaliu to padaryti, nors e, P kompromisas e, ir atkristų, jeigu būtų priimta 105-106 pakeitimai. Bet aš esu mažumoje. Didžioji dalis mano frakcijos narių pasisakė prieš automatinius stabilizatorius ir prieš žalę knygą. Mes to tekste nematome. Taigi 105, 106 ir 107, kuriuose buvo apie tai kalbama, bus atmesti mūsų, mes balsuosime prieš juos. Ir e, tai atitinka mūsų anksčiau išsakytai pozicijai. Mes apie tai kalbėjom patys anksčiau. Pone, tokia yra demokratija. Gal aš jums iš naujo perskaitysiu P kompromiso tekstą. E, kaip kad buvo parengtas vakar vakaro e, susirinkime. Kompromisas P kuris yra jūsų visų rankose, atitenka, mielasis Ori, jūsų pageidavimus. Jame sakoma, apgailestaujame, kad nepakanka e, stabilizatorių modalumo vaidmens komisijos komunikatėme, kate pateiktame uh, 2013 m. spalio mėnesį. Taigi, uh, automatiškumas ir žalioji knyga nėra įrašyti. madame. Pone. Solicito a los otros coordinadores si se puede repetir el voto. Por... Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pakar... paprašyti, kad būtų pakartotas balsavimas. Situacija absurdiška. Vakar EPP su mumis susitarė dėl kompromiso, o dabar e, panašu, kad mums buvo nurodyta visai kitai balsuoti. Buvo duoti visai kitokie nurodymai kai EPP e, sužinos, kas vyksta, e, tikrai neapsidžiaugs. EPP frakcijos e, daugelis narių norės, kad būtų iš naujo balsuojama. Tai gal mes taip ir galėtumėm padaryti, atsižvelgdami šio komiteto daugumos narių nuomonę. Tai yra demokratiška, o ne nedemokratiška. Ponas Ori. Aš savo ruoštų vis dar nesuprantu, kodėl 105, 106 ir 7 turėtų nužudyti P kompromisą. Nesuprantu. P kompromisas yra labai panašus į 105, 6 ir 7, bet tai nėra identiškas. Ir aš siūlau, kad mes turim balsuoti dėl 105, 6 ir 7 ir paskui e, balsuosime dėl kompromiso P. Mes turime pritarti kompromisui P. E, jūs teikiate procedūrinių pasiūlymų ponė Čiabu Ori. Ar kas nors norėtų e, tam prieštarauti? Taigi aš dabar teikiu balsavimui P kompromisą. Pada Esaja dar noriu pasisakyti. Aš esu viena iš tų, kuri pateikė tos pakeitimus, dėl kurių dabar balsuojama. Aš norėčiau pasakyti štai, ką yra tarp mūsų tokių narių, kurie vis šipso norėtų išbraukti 12 punktą. Ir uh, iš tikrųjų mes laimėjome balsavimą. Taigi labai keista, kad dabar uh, elgiamasi visai kitaip. Mes balsavimą laimėjome, tai buvo uh, tikras balsavimas. Uh, Na ir kartais politinis rezultatas yra netoks, kuris patiktų visiems. Tačiau įvyko politinis balsavimas, buvo pasiektas politinis rezultatas ir manau, kad tie, kurie dabar pralaimėjo, vis dėlto turėtų sutikti su balsavimo rezultatu, turėtų jį priimti. Nenoriu iš naujo pradėti diskusijos. Girdėjau, koks yra čia buvo ori pasiūlymas. Jis mano, kad kompromisas P nėra 12 pastraipa tik tai, tai yra tarsi naujas punktas, e, kuris e, tik anksčiau buvo susijęta su 12 pastraipa ir e, buvo nuspręsta, kad turime balsuoti už kompromisą P pirmiau, kas už, kas prieš susilaikė priimta. O dabar po 12 pastraipos buvo uh, atsiimta 109 pakeitimas. 13 pastraipai 110 ar esaja pakeitimas dėl teksto išbraukimo. Jis, uh, uh, jeigu būtų priimtas, uh, atmestų Q kompromisą. Kas už 110 uh, pakeitimą? Kas prieš susilaikė atmestą? Norite tikrinti? Tada. Balsuojame dėl Q kompromiso. Keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. 112 pakeitimas 13 pastraipai Danutos Jezlovieckos. Jam yra pateiktas pakeitimas žodžiu. Pakeitimą autorė sutiko. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 13 pastraipai 113 pakeitimas. Ji teikia žalieji, jis yra suderinamas su kompromisiniu pakeitimu O. Balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14 pastraifa R kompromisas. EPP, socialdemokratai, Aldė ir žalieji. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pastraipa. Maryčia Kornelisin. Po kompromiso P yra dar vienas e, papildomas pakeitimas, kuris tarsi papildo tą e, kompromisą. Bet man atrodo, kad dėl to papildomo pakeitimo mes nebalsavome. No, but, um, we had... Mes manome, kad dvyliktasis yra uh, išbrauktas ir todėl balsuojame dėl XP. Ir tikiu, kad visi pritarėte tokiam mano paaiškinimui tiesa. Tada labai gerai, toliau penkioliktasis. E Ori ir Esair ir Filip de Baker pakeitimai dėl teksto išbraukimo, jeigu jie bus priimti, atkris S kompromisas, kurį priėmė EPP socialdemokratai Alderžaliai. Kas už 116 ir 117? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Taigi balsuojame dėl S kompromiso keturių mano minėtų frakcijų. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 pastraipa, 119 žaliųjų. Kas už, prieš susilaikė, reikia tikrinti. Tikriname 119. Pradedame. Visi balsavote. Baigiame. 21 už, 19 prieš, 4 susilaikė priimta. 16 pastraipa, 120 ar esaja pakeitimas dėl teksto išbraukimo. E, kas už? 120. Jeigu jį priimsime atkrista, kas prieš susilaikė atmesta. Taigi reikia balsuoti dėl kompromiso tai, kurį teikia trys frakcijos. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pereiname prie prie nurodomųjų dalių. Septinta dalis su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė priimta. Dešimta dalis Alessandro Serkės, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau po penkioliktos nurodomosios dalies e, žaliųjų frakcijos antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau penkiolikta Aleksandro, treč... Aleksandro Serkas trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. E, D konstatuojamoji dalis A kompromisas trijų frakcijų, kas už prieš susilaikė priimta. E, e konstatuojamoji dalis, e, čia buvo ori šeštas, kas už prieš susilaikę reikia tikrinti. Tikriname šeštą pakeitimą, šeštą pakeitimą čia buvo ori. Ar jau visi balsavote, baigiame balsuoti? 20 už, 25 prieš. Nepriimta. F konstatuojamoji dalis. Septintas to paties autoriaus pakeitimas dėl tekstų išbraukimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E, G konstatuojamoji dalis. Devintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas čia be ori, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. G konstatuojame dalis, dešimtasis žaliųjų pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. H konstatuojame dalis, B kompromisas, trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. I konstatuojame dalis, tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tikrinkime, tikrinkime. 13 šiavą orį pakeitimas dėl tekstų išbraukimo. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigėme balsuoti. 22 už, 22 prieš, nepriimta. Toliau. 14 Alejandro Serkės. Kas už? Kas prieš? Nebebalsuojat. Kas už? 14. Kas prieš? Reikia tikrinti, nes nebekeliate rankų. Balsuojame dėl 14. Ar visi spėjote pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 25 už, 20 prieš, niekas nesusilaikė, priimta. M konstatuojamoji dalis, C kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimta. Toliau, 17 pakeitimas e, M konstatuojamai daliai atkrenta. 18. E, Konstatuomos dalies pakeitime žaliųjų, kas už prieš susilaikė atmesta. N konstatuomo dalis 19 ariesaja, kas už. Jeigu jis bus priimtas, D kompromisas atkris. Pasiūlytas trijų frakcijų. Kas už 19? Dėl teksto išbraukimo. Jeigu jį priimsime, atkris kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Taigi balsuojame dėl D kompromiso, kurį teikia trys frakcijos. Kas už? Prieš susilaikę priimta. O konstatuojamojo dalis 3 pakeitimai dėl teksto išbraugimo. 21, 22, 23. Sarėsaja Čeba Ori Filip de Becker. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Tikriname. Tuver. Pradedame balsuoti. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Baigiame balsuoti. 24 už, 20 e, prieš. Priimta. Tai konstatuojamoji dalis. Tie patys trys autoriai teigia pakeitimų dėl teksto išbraukimo. Balsuojam, kas už, prieš, susilaikė, Reikia tikrinti. Tikriname kortelėmis 24, 25, 26. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. 24 už 19 prieš, vienas susilaikė, priimta. Toliau, P konstatuojamoji dalis 27. Alejandro Serkas, kas už? Prieš. Susilaikė, pri, atmesta. 28. Pasautorius, kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 29. Tas pats autorius, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Q konstatuojamoji dalis atsiimta, taigi balsuojame dėl R konstatuojamosios dalies, E kompromisas, keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po to S konstatuojamoji dalis 35-36 dėl tekstų išbraukimo, kas už prieš susilaikę atmesta. Tai konstatuojamoji dalis 37 pakeitimas. Norite tikrinti 35-36? Tikriname. Pradedame balsuoti dėl 35 ar 36. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 24 už, 21 prieš, Pagrįstai prašyti balsuoti elektroniškai priimta. 37 pakeitimas Filip de Baker, autorius, dėl teksto išbraukimo. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Reikia patikrinti, nes labai nedaug rankų bekyla dėl 37. Ar visi suspėjote? Baigiame balsuoti. 24 už, 20 prieš, vienas susilaikė, priimta. U konstatuojamoji dalis, 3 pakeitimai dėl tekstų išbraukimo, 38, 39, 40. Jeigu jie bus priimti, F kompromisas atskris. Kas už iš tekstų išbraukimą, kas prieš, susilaikė, priimta. F kompromisas atkrenta ir mes periname, norite patikrinti. Tikriname. Manam, Sarjesaja, vats. Pone Sarjesaja, jūs norit būti tikra, kad laimėjot. Galim patikrinti. Balsuojame dėl 38, 39, 40. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. 24 prieš 21. Priimta. 43 Alejandro Serkas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. V. Konsultuojamo dalis 44 Filip Debakar pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Konstatuojamoji dalis W, G kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau. 47 pakeitimas žaliųjų pateiktas, kas už, prieš susilaikė priimta. X konstatuojamoji dalis, 2 e, pakeitimai dėl teksto išbraukimo, kas už, prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto. Tai darome elektroniškai. Prašom balsuoti. Tout le monde a pu voter. Le vote est Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 33 už, 6 prieš. 6 susilaikė. Dėkoju ir tikiuosi mūsų frakcijų paramos e, įtraukiant šį klausimą į plenarinio posėdžio darbo atvarkę kuo anksčiau. Dabar mes e, grįžtame vėlgi atgal pagal mūsų darbo tvarkę ir grįžtam prie antro. A, dar yra kitų klausimų balsuoti, pirmininkė sako. Yra dar daugybė klausimų, dėl kurių reikia balsuoti. Alors, nous en venons. Euh, nous en venons tout à fait. Taigi, viskas labai teisingai. Mūsų dar laukia daug balsavimų į klausimų. Vienas, du, trys klausimai, trys temos, dėl kurių reikės balsuoti. Aštuntas punktas. Mūsų kolegos Elizabeth Moran Chartier e, dokumentas dėl finansinio signavimų tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo. Turime devynis pakeitimus. Dėl jų galime balsuoti kartu. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto elektroniškai. Balsuoti galima. Ar visi spėtėme balsuoti? Balsavimas baigtas. 41 už, 1 prieš, 3 susilaikę. Sveikiname pranešėją. Ir akivaizdu, kad dabar į šią nuomonę turės atsižvelgti Jan Olbricht rengdamas savo pranešimą regionų reikalų komitete. Periname prie devinto klausimo. Mūsų kolegė Sedit Bauer pranešimas. Priemonės, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis. E, pirmas straipsnis, pirma pastraipa, V kompromisas, kurį teikia keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras straipsnis, pirma pastraipa, B kompromisas, e, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau, B punktas, 13 pakeitimas pranešėjos kas už prieš susilaikė priimta. Antras straipsnis, pirma pastraipa, B punktas, du identiški pakeitimai, 106 Maryžė Kernelison ir FAM komiteto 20. Pranešėjas už kas, pranešė už kas prieš susilaikė priim. Atmesta. Toliau, antras straipsnis, pirma pastraipa, C punktas, 108 Kornelis ant pakeitimas, kas už Kas prieš susilaikė atmesta. Antras straipsnis, pirma pastraipa C punktas, 108, 109, atsiprašau, Tomas Hendel pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. Antras straipsnis, Pirma pastraipa CA punktas. Du identiški pakeitimai. FAM 21 ir, amž, ir Kornelis 110. Pirmiausia, FAM komiteto 21. Atsiprašau, pirmininkė, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 110. Kornelisin, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antras straipsnis. Pirma pastraipa, D punktas. Du pakeitimai identiški. 111. Kornelisen ir FAM 22. Balsom kartu, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aš negerų įpročių išsiugdžiau, sako pirmininkė. Reikia patikrinti. Reikia patikrinti 111 ir 22. E, Kas už? <laughs> Balsuojame elektroniškai. Galime balsuoti, tegu mašinos padirbėja. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. 25 už, 20 prieš. Iš tiesų, priimta. 112 Tomas Hendel pakeitimas atkrenta. Ne, jis suderinamas, jis suderinamas, todėl reikia dėl jo balsuoti. 112 Tomas Hendel, kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Antras straipsnis, pirma pastraipa, E punktas. 113 Jutos Steinruk ir Birgit Sipil pakeitimas. Kas už prieš susilaikė? Atmesta. 114 Tomas Hendelkas už, prieš susilaikė, priimta. Antras straipsnis, pirma pastraipa, G punktas, X kompromisas, keturios frakcijos teikia, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antras Y kompromisas, keturių, trijų frakcijų, kas už, prieš susilaikė, priimta. G punktas, 117 pakeitimas, Jūtos Steinriuk, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vėlgi, G punktų 118 pakeitimas, tie patys, ta pati autorė ir dar Birgit Cipel, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras straipsnis, pirma pastraipa, naujas variantas, A kompromisas, teikia keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikę priimta. Periname prie antro naujo straipsnio C kompromiso penkias frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. Trečias straipsnis, pirma pastraipa, Z kompromisas, trys frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. K kompromisas, tai pačiai pastraipai, keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. T kompromisas tam pačiam straipsniui, e, kurį teikia keturios skirtingos frakcijos, kas už prieš susilaikė lygiai taip pat priimta. O dabar po trečio straipsnio Periname prie 127 Maryžė Karnelisen straipsnio, kas už prieš susilaikė priimta. FAM komiteto 25, kas už prieš susilaikė atmesta. Trečias straipsnis, pirma pastraipa, 128 Kornelisen, kas už prieš susilaikė priimta. FAM komiteto 26 atkrenta ir mes periname prie trečios rapsnio pirmos pastraipos C dalies. E, tiksliau periname prie trečios straipsnio antros pastraipos. Maryšė Kornelis ant 135 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 132. Evelin Regnal, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šimtas trisdešimt trečias Heinz Becker, kas už? Prieš susilaikė atmesta. 134 Juto Štainriuk ir Birgito Sipelkas už kas prieš susilaikė priimta. Toliau antra pastraipa, 136 pakeitimas atkrenta ir e, balsuojame dėl 137 Evelyn Regner ir Juto Štairių, kas už prieš susilaikė atmesta. 138 tų pačių autorių plus Birgit Sipel, kas už prieš susilaikė atmesta Atmesta. Ketvirtas straipsnis dėl pavadinimo. AA kompromisas keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis, pirma pastraipa, BB kompromisas, penkios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis, pirma pastraipa, 144 Mariš Karnelis ir Jean Lambert e, pakeitimai, kas už prieš susilaikė atmesta. 145. Marišė Kornelisen pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, penktas straipsnis, pirmą pastraipą atsisai kompromisas keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas straipsnis, antra pastraipa, e, ženginė dalis, šimtas 51 Aulė Kristinsen pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Penkta pastraipa, penktas straipsnis, antra pastraipa A punktas. DD kompromisas keturių frakcijų, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau. FAM komiteto 31. Kas už prieš susilaikė atmesta. Norite patikrinti. Prašom. Dėl FAM komiteto 31 pakeitimo balsuokime. Balsavimą baigiame. Ar visi balsavote? 20 už, 20 prieš, 4 susilaikė. Iš ties atmesta, bet reikėjo patikrinti. Penktas straipsnis, antra pastraipa, B punktas, J kompromisas, kas už prieš susilaikė, priimta, buvo patikta trijų frakcijų. Balsuojame dėl 154 Cornelison. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar galėtume balsuoti. Madame Bauer, est-ce que l'amendement... Pone Bauer, ar jūsų 17 pakeitimas įeina į kompromisą ar ne? Nu. Alors... Ne. Taigi galim balsuoti atskirai. Ačiū už patikslinimą. 117 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Penktas straipsnis, antra pastraipa C punktas. 155, kas už prieš susilaikė atmesta. D punktas 156 Filipo de Baker, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau. 32 FAM komiteto pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Penktas straipsnis, trečia pastraipa, du kompromisiniai pakeitimai. Pirmiausia, EE e kompromisas, kurį teikia keturios frakcijos. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau, N kompromisas, kurį teikia keturios frakcijos, tos pačios. Kas už, prieš susilaikė Priimta. Po penkto straipsnio trečia pastraipa. A naujas punktas. FF kompromisas pateiktas keturių frakcijų, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas straipsnis dėl pavadinimo du identiški pakeitimų balsuojam kartu 165 Maršė Kolnelison ir 33 FAM komiteto. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Šešto straipsnio pirma pastraipa. Patikrinkime šeštas straipsnis dėl pavadinimo. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti? 25 už, 19 prieš, vienas susilaikė. Iš tiesų priimta. Šeštas straipsnis, pirmą pastraipą, GG kompromisas, keturios frakcijos. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Po to du identiški pakeitimai pirmąją pastraipą. 170 Maryšė Kornelisen ir FAM 35. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Toliau. 171 Kornelison ir Žin Lambert. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Toliau šešto straipsnio HB kompromisas, kurį teikia dvi frakcijos. Balsuokime, kas už, kas prieš susilaikė. Reikia tikrinti. Reikia tikrinti dėl HB kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 už, 22 prieš priimta. 7 straipsnis, 1 pastraipa 174, Kornelis ir Lambert, kas už, prieš susilaikė atmesta. 36 moterų teisų komiteto, kas už, prieš susilaikė atmesta. 20 pranešėjos, kas už, prieš susilaikę priimta. Septintas straipsnis, antra pastraipa, du kompromisiniai pakeitimai, kuriuos teikia keturios tos pačios frakcijos. HH kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. S kompromisas, keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau septintas straipsnis ant antra dalis, du identiški pakeitimai. 183 eh, Kornelisen ir FAM 38. Kartu balsuojam, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Septintas straipsnis, antra pastraipa, naujas variantas, 184, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 22 atkrenta. Balsuojam dėl ketvirtos naujos skirtos skirsnio. 185. Birgit Cipel, Jutta Steinruk, Evelyn Regner. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Septintas straipsnis nauja dalis. 186 ta pati autorė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pri atmesta. 187. Visas autorius, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas straipsnis, pirma pastraipa, 188 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas straipsnis, antra pastraipa, 189. Steinruksi Pelregnel, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tikrinkime. Tikriname 189. Galima balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 20 prieš, 0 susilaikė. Puiku, priimta. Balsuosime dėl 190 Marija Kornelisen, svaizduoju, kad jis yra su jėsu 8 straipsnio antra pastraipė, ir suderinamas 689, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 8 straipsnio antra pastraipė, 191, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 10 straipsnis, Norite tikrinti? 191 tikriname. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Baigiame. 20 už, 21 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. 10 straipsnis, pirma pastraipa, 192. Maryšė Kornelisen, kas už, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23 atkrenta. Balsuojame dėl 10 straipsnio, pirmos pastraipos naujo varianto, 193 Filip de Bakrikas už, prieš susilaikę priimta. Taip pačiai daliai 194 Filbenjon, kas už, prieš susilaikę priimta. 10 straipsnio pirmos pastraipos B naujojo dalis, du identiški pakeitimai, balsuojam kartu, 195 Filip Debak ir 196 Filip Benjon. Kas už prieš susilaikę? Manau, kad priimta, bet reikia patikrinti. Tikriname. Reikia, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už, 19 prieš, 2 susilaikė, akivaizdžiai priimta. Periname prie konstatuojamosios antrosios dalies B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečia konstatuojamoji dalis Jutas Steinruk 35 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. FAM 3, kas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirta konstatuojamoji dalis, du identiški pakeitimai, dėl jų balsuojame. Maryšė Kornelis 36 ir FAM komiteto ketvirtas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta Atmesta. Po ketvirtą. Ketvirtai konstatuojama į dalį, 37. Nenorime patikrinti 36 ir 4 moterų. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 25 už, 20 prieš. Jūs pagristai e, sakėte, kad priimta. Ketvirta konstatuojamoji dalis, 37 pakeitimas, Kornelisen ir FAM komiteto. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromidė. Penktasis, penktoji konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis, šeštoji konstatuojama kompromisinis E, kas už, Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau šeštoji konstatuojimų dalis, 44 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pranešė už. Susilaikė patvirtinta. Ne, pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu, balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Socialdemokratų vienu balsu per daug. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 24 už, 19 prieš, 2 susilaikė patvirtinta. F kompromisinis pasiūlymas keturios grupės už, susilaikė patvirtinta, aštuntasis pa, uh, už prieš susilaikė atmesta. Devintoji konstatuojimai daly, G kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 51 pakeitimas, G kompromisas, susilaikė patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau kompromisinis H pakeitimas, Penkios frakcijos pritarė, už susilaikę patvirtinta. Į kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau aštuntasis F, 13 konstituojimo dalis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 62 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 63 pakeitimas Kornelison tapatus 10 paragrafui, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Kompromisinis L pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 67 pakeitimas, kas už, teikia ungurianų, už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 68 pakeitimas, Bauer ir Karbana, kas už, prieš, susilaikę, susilaikę, Pasitikslinkime. 68 pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Pradedame balsavimą. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Dvidešimt septyni už. 13 prieš patvirtinta. Toliau. 68 pakeit... ne, 69 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau kompromisinis M pakeitimas, keturios frakcijos už, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 70 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. Toliau 71 atkrenta pakeitimas, o kompromisinis pasiūlymas už, prieš susilaikę patvirtinta kompromisin, P kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 21 konstatuojamoji dalis. Q kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau kompromisinis R pasiūlymas. Trys frakcijos remia už prieš susilaikę patvirtinta. 22 konstatuojamoji dalis. Atkrenta visi pakeitimai. Toliau 10 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 90, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. U kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Devyniasdešimt šeštasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau du tapatus pakeitimai dėl 26 konstatuosios dalies, kas už prieš susilaikę atmesta. Toliau. 27 konstatuojamoji dalis, pakeitimai 98-99, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Du tapatus pakeitimai, 99 ir moterų komiteto 18, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Toliau, 27 konstatuojamoji dalis, šimtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Taigi balsuojame dėl viso pataisyto pranešimo balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 41 už, 2 susilaikė, 2 prieš. Pranešimą. Dabar rezoliucija. Balsuojame dėl jos, pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 41 už, 2 prieš, 2 susilaikę. O dabar dėl dėrybinių įgaliojimų balsuojame. Kad prasidėtų dėrybos, turi būti kvalifikuotąją balsų daugumą pritarta. mūsų komitete dėrybų įgaliojimams. Ir jeigu bus patvirtinti įgaliojimai, tai tada dėryboms vadovaus ponia Bauer, ponas Kristesonas liberalams ir ponia Cornelison žaliesiams, Tomas Hendelis Gue frakcija ir ponas Kabiner neprisijungusiems. Taigi balsuojame. Balsuojame elektroniniu būdu, pradedame. Balsavimas baigtas. 40 už, 4 susilaikė, 1 prieš. Taigi sveikiname pranešėją. ir linkime dėrybose visokiojopos sėkmės, sako pirmininkė. Kągi, toliau. Galutin, paskutinis balsavimas bus dėl dėl kompromisinio paketo dėl kito teisėkuros akto susijusio su Europos e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Ir siūlau dėl viso teksto balsuoti. Teik, tekstą teikia Marija Haken. Atsižvelgus, aišku, į parlamento tarybos ir komisijos dėrybas vykusias rugsėjo 30 dieną, kai patvirtino nuolatinio atstovų komitetas. Taigi, nuolatinio atstovų komitetas patvirtino 11 spalio. Balsavime. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 38 už, 2 prieš, trys susilaikė. Sveikiname mūsų pranešėją. Dabar dėl visos dėrybinės grupės. Chers collègues, nous avons une demi-heure de retard. Gerbėmėjai kolegos, mes vėluojame visą pusvalandį, o darbo tvarkėje dar daug liko neapsvarstytų klausimų, todėl prašyčiau savo diskusijas baigti, nes yra septyni svarbus pranešimai. Kai kurie iš jų bus anglų kalba pateikti. Pirmasis pranešimas anglų kalba dėl investicijų, ilgalaikio investicijų fondo. Rugsėjo 11 dieną koordinatoriai priėmė sprendimą parengti nuomonę dėl teisėkūros pasiūlymo dėl Europos ilgalaikių investicijų fondo ir taip pat savo iniciatyvą e, pranešimą dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo. Išanalizavus teisėkuros pasiūlymus ir taip pat žalėją knygą, kurio remiasi ini pranešimas, pranešėjas ponas Gutierrez Prieto pasiūlė nerenkti nuomonės dėl ekon pranešimo, dėl reglamento projekto, kadangi reglamente yra daug teisinių aspektų susijusių su naujoje finansinės rinkos investicijos priemonė ir e, tiesiogiai nepatenka į mūsų komiteto kompetenciją. 23 spalio įvykusiame susitikime koordinatoriai atsisakė, tos, atsisakė savo ankstesnio sprendimo priimto rugsėjo 11 dieną ir teikia pasiūlymą ne rengti pranešimų, nerengti nuomonės dėl to. Ir šiandieną mes, aišku, jeigu turėsime laiko, panalizuosime šį dalyką. Toliau, komisijos pranešimas dėl refit. Savo komunikate komisija be kita ko informuoja apie savo ketinimą neteikti kai kurių pasiūlymų, kurių labai seniai laukia mūsų komitetas. Ir tai yra socialinių partnerių susitarimas dėl kirpėjų stuburo ir raumenų sistemos sutrikimų aplinkosaugo tabako dūmų poveikis aplinkai, karcinogenai ir mutagenai. Panašios, e, panašus skaitinimai, apie panašius skaitinimus bus skelbta ir kitose politikos rytise ir komiteto gali prisidėti prie šio darbo, kaip nurodyta. Be to, jūri komitetas ketina kreiptis į komisiją ir analizuoti komisijos komunikatą savo metinėje ataskaitoje dėl geresnės teisėkuros. Ir tai yra karimo pranešimas. Pakeitimai susijęs su RIFIT gali būti teikiami iki lapkričio 28 dienos 12 valandos. Taigi pratestas laikas. Ir tai pakeitimai gali būti susiję tik su jūri komiteto pranešimu. Ir iki 13 lapkričio 12 dienos tai turi būti padaryta. Dėl pakeitimų bus balsuojama mūsų komitete lapkričio 25-27 dienomis ir bus, e, bus perduota informacija dėl jūri pranešimo. Ar visiems viskas aišku, tikiuosi, kad taip sako pirmininkė. Dabar lauksime jau jūsų pasiūlymų. Toliau kiti pranešimai jau ir prancūzų kalba dėl Europos socialinio fondo. Per neeilinį posėdį, kuris tiksliau neeilinį balsavimą dėl mūsų pozicijos dėl socialinio fondo įvyks mūsų komiteto neeilinėje posėdėje Strasbūrė 18 lapkričio posėdis vyks nuo 19 iki 20 valandos, kad galėtume susidėrėti su taryba. Be to, pagal 15 darbo tvarkos taisyklės ir pranešėjo pritarimą mes pateiksime pakeitimus, kurie buvo patvirtinti Liepos 9 dieną. Tai susiję su 25 procentų sanglaudos politikos finansavimu. Ir taryba bei atmetė 32 balsais, atmetė ir mūsų komitetas. 32 buvo už 12 e, prieš, taigi buvo patvirtintas sprendimas dėl pakeitimų, dėl susijusių su 23,5 procento. Mūsų komitetas šiuo atveju kartu su pinigų ir ekonomikos komitetu posėdžiaus lapkričio 21 dieną nuo 8.15 iki 10 valandos ryto, kad galėtų galutinai išanalizuoti metinį augimą, metinio augimo pranešimą ir prašyčiau visus dalyvauti tose dviejose e, neįliniuose posėdžiuose. Ketvirtas pranešimas. Noriu Jūs informuoti apie neformalų apsilankymą Europos centrinėme banke spalio 7 dieną. Mūsų komiteto delegacija sudarė pirmininkė ponas Koch, ponia Jaslovietska, ponas Papadopulų, Paprastai aš teisingai ištariu kolegės Eslovickos e, pavardą. <clears throat> Pono Papadopulų ir pono Dardan, kurie atstovavo SRD grupiai, ponas Alanas EFD grupiai, frakcija. Buvo svarstomi tokie klausimai e, naujausi ekonominiai, fiskaliniai ir e, darbo rinkos pasikeitimai bei perspektyvos, užimtumo ir socialiniai aspektai sustiprinto ekonom, sustiprintos ekonomikos valdysenos kontekste buvo apsvarstyta dabartinė bankų sąjungos padėtis, taip pat galimybė pagerinti MVI prieigą prie kreditų bei užimtumo ir socialinė padėtis ir ES ir TVF paramos programos, kurios vykdomos valstybėse narėse. Daugiau mes neturime žinių apie tą neformalų vizitą. Penktasis pranešimas susijęs su tarp parlamentiniu susitikimu 13 straipsnis fiskalinio dokumentų paketo. Susitikimas vyko Vilniuje spalio 16-18 dieną. Ir tai labai svarbus dalykas mūsų kolegijai Kristensen, kuri per artimiausią posėdį, kuris taip pat vyks Vilniuje pristatys šią informaciją ir be to susitiks komitetai, kurie svarstys mūsų komitetui priklausančius klausimus nacionalinių parlamentų lygių. Per tą susitikimą Vilniuje tikrai bus svarstomi klausimai, kuriuos reikės rimtai atsižvelgti. Tai buvo pirmoji tarp parlamentinė konferencija, kuri surenkta pagal uh, stabilumo ir valdysenos susitarimo 13 straipsnį. Kaip aš jau minėjau, pirmasis susitikimas vyko Vilniuje spalio 16-18 dienomis. Europos parlamentas nusintė aštuonių parlamento narių uh, delegacija. Iš pradžių buvo numatyta 16 ir mes turėjome galimybę 16 delegatų siūsti, bet 8 parlamento nariai atstovavo ekon, ekonomikos užimtumo ir biudžeto komitetams. Aš dalyvavau užimtumo komiteto vardu. Na, nekalbėsiu apie paprastus dalykus, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pačius sudėtingiausius dalykus. Nors aišku, posėdis susitikimas pavyko, visgi parodyta buvo, ką mes iš tiesų galime fiskalinio dokumentų rinkinio atveju. Taigi, kokie buvo ginčytini klausimai? Reikia ar nereikia uh, darbo tvarkos taisyklių. Europos parlamento delegacija iš anksto sutarė, kad skirtingai nuo pirmininkaujančios valstybės narės pageidavimo yra per anksti svarstyti ir patvirtinti darbo tvarkos taisyklės. Galiausiai buvo sutarta, kad reikia sudaryti iš Europos parlamento um, atstovų darbo grupę, o visi nacionaliniai parlamentai renks uh, taisyklių, uh, taisyklių uh, procedūrų tvarką, atsižvelgiant į 13 susitarimo straipsnį nepamiršti aišku to, kas buvo kalbama Nikosijoje. Ir be to reikia atsižvelgti į Lietuvos parlamento pateiktą projektą ir gautus pakeitimus, tam, kad galima būtų visą tai svarsyti 14 metais ir atitinkamai patvirtinti. Mūsų parlamento pozicija yra atvira, kadangi mes atmetėme pačią procedūrą, dabar jau prasidėjo kalba apie pakeitimus, todėl procesas prasideda iš naujo. Dabar dėl išvadų projekto. Jas pasiūlė Lietuvos uh, Seimas, likus savaitę iki konferencijos, uh, Taip pat Europos parlamento delegacija pasiūlė pakeitimus, pateiktų pakeitimų, pervadindamas išvadas komunikatu ir e, pasiūlė labai ženkliai sutrumpyti tekstą. Po ilgų diskusijų su nacionaliniu parlamentų delegacijomis pirmininkaujančių valstybių trejato ir Europos parlamento delegacijų tekstas buvo patvirtintas, bet to Lietuvos parlamentas išplatino informaciją apie pirmininkaujančios valstybės rengiamas išvadas. Taigi toks jungtinės buvo bendras pareiškimas padarytas. Toliau, konferencijos pavadinimas. Lietuvos e, Seimas pasiūlė tokį pavadinimą tarp parlamentinė ekonomikos ir finansinės valdysenos Europos Sąjungoje konferencija mūsų galva tai absoliučiai prieštaroje bet kokiai logikai, kuri įtvirtinta fiskalinių, susitar, fiskalinių dokumentų susitarimo 13 straipsnė. Taigi, fiskalinis susitarimas susijęs tik su fiskalinė, tik su mokestinė politika. O jeigu mes dabar renksime dar konferenciją, kurioje bus aptariami ir finansiniai klausimai, kurie apima vidaus rinkos funkcionavimą, tai viskas tikrai labai keistai atrodys. Pirmininkaujant Lietuvą. Lietuvai nebus įmanoma pakeisti konferencijos pavadinimo, tačiau visiškai aiškiai pirmininkaujantį Lietuvą pasakė, kad kita pirmininkaujantį valstybė, o tai bus Graikija, galės išspręsti konferencijos pavadinimo klausimą. Taigi tokia padėtis. Dabar Europos parlamentas kartu su Graikijos Graikija kaip būsima pirmininkaujančia valstybė turės per jos um, kadenciją surenkti antrąją konferenciją, kuri turėtų trukti, kuri įvykti 14 metų sausį. Koordinatoriai jau yra atitinkamai informuoti ir su jais bus konsultuojamas, su visais bus konsultuojamasi dėl darbo ateityje. Ir dar noriu pridurti dėl tos naujos konferencijos, kadangi ji rengiama bus papildomai, bet to, kas jau egzistuoja, turiu galvoje Kozaką ir konferenciją, kuri analizuoja užsienio politiką, išorės santykių politiką. Bus labai sunku a, tiksliai apibriežti kiekvienos konferencijos svarstamas temas, todėl kai kurie klausimai gali dubliuotis. Aš manau, kad mums kaip parlamentui svarbu, jog pagal 13 fiskalinio susitarimo straipsnį būtų konferencijoje apsiribota tik tai fiskaliniais klausimais. Šeštas punktas. Gera žinia, kurią aš norėčiau pasakyti, tai yra nebus panaikintas vertimas. Ir septintas punktas – E, posėdžio dosie yra pateiktas elektroniniu, bus pateiktas elektroniniu būdu, kad e, būtų galima pasinaudoti elektroninio posėdžio sistemą ir kaip įprasta posėdis yra transliuojamas internetu. Ar kas turėtų komentarų dėl visų šių mano pranešimų? Tokių komentarų nesant, aš Jums širdingai dėkoju už didelį dėmesį. Ir dabar periname prie 11 mūsų e, darbo atvarkės klausimų. Suteiksiu žodį pranešėjai Rija Oimen Reuten, kuri pristatys e, dėrybų su taryba e, būklę, kai kalbama apie e, teisės į papildomą pensiją perkelimą. Prašom, ponė pranešė. Ačiū, kolegas. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos tikrai tikiuosi, kad rytoj pavyks baigti dėrybas. Na, e, tikrai dar nesame tikri, ar tai bus įmanoma, nes e, rytoj e, dar vyks ir dėrybos tarp ambasadorių šią temą. Jau maždaug dešimt metų buvo pateiktas pasiūlymas dėl pensijų perkelimo. Jeigu yra pensija kaupiama kitoje šalyje, tai asmuo ją turėtų turėti galimybę perkelti į kitą šalį. Dabar pasiūlymas tikrai labai pasikeitė. Naujame direktyvos pasiūlyme yra nurodyta, kad prabėgus trejiems metams asmuo turi e, teisę, kad e, sukaupta pensija būtų perkelta. Man susidaro toks įspūdis, kad mes ko gero e, turėsime sutiktus tam tikrais apkarpimais. E, taip pat reikia pasakyti, kad ta direktyva galiotų tik tiems žmonėms, kurie dirba kitoje šalyje. Man atrodo, kad čia ko gero būtų galima kalbėti apie tam tikrą diskriminaciją. Nes ne visi asmenys tokias teisės turėtų. Taryba jau pareiškia esanti pagalvoti apie štai ką tas pasiūlymas, kuris likščiau buvo taikomas e, kitoje šalyje dirbantiems darbuotojams, galėtų būti taikomas ir e, tos pačios šalies darbuotojams. Kai kuriams šalims dėl to kilo problemų, tai yra Vokietija ir Luksemburgas. Na ir dar vienas pastebėjimas. Kas atsitiktų su tokiu darbuotoju, kuris e, dirba kitoje šalyje? Iš pirmo žvilgsnio, na, jums labai atvirai pasakysiu, man a, e, tikrai nebuvo aišku, bet e, galbūt čia reikėtų daugiau tikslumo. Galbūt reikėtų apibriežti, e, ką reiškia darbuotojas dirbantis kitoje šalyje. Aš jums pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokime, kad štai aš gyvenu Belgijoje ir paskui persikeliu į Luksemburgą. Ir, tarkim, Luksemburgė, tiksliau, e, aš turiu e, teisę, aš tris metus mokėjau pensijinės įmokas ir man atrodytų, kad aš tarsi turiu teisę į tą pensiją. Bet pasirodo, kad ne. Tas vadinamasis outgoing worker uh, turi ne tik uh, būti tris metus kaupęs pensiją, uh, bet jis galbūt paskui vėliau grįžta atgal į tą šalį ir tai padaro per dviejus metus. Tarkim, aš galbūt, kai buvau 25 metų amžiaus, porą metų dirbau Vokietijoje. Tai e, pagal pateiktą apibrėžti aš patenku į direktyvos taikymos rytį tačiau man nebūtų taikoma outgoing workers e, apibrieštis. Ir aš negaučiau pensijos už paskutinius trejus e, pradirbtus metus. Taigi, tikrai tas trejų metų laikotarpis, jis turėtų būti išbrauktas. Uh, Direktyva yra tikrai labai milžiniška, ties jie buvo tikrai labai daug dirbta. Taigi tiek iš mano pusės pirmininkė, dėja pirmininkė salėje nebėra. Ačiū. Andrė, aš norėčiau padėkoti už suteiktą informaciją, bet man norėtųsi daugiau iškumo, sako ponas man. Uh, per pastaruosius metus mūsų pozicijos skyrėsi ir tikrai buvo teisingai pasakyta, kad yra dvi valstybės narės, kurios likščiol dar nepritarė, galbūt ir daugiau tokių valstybių narių būtų, jeigu jos tiksliai žinotų, apie ką kalbama. Likščiol teisės aktai nurodė, kad uh, E, e, kalbama tik apie e, darbuotojus, kurie dirba kitoje šalyje. Pavyzdžiui, aš gyvenu vienoje šalyje, bet dirbu kitoje šalyje. Dabar bandoma atsižvelgti ir į nacionalinės aplinkybės, pavyzdžiui, kai asmuo dirba toje pačioje valstybė narėje. Galbūt pranešėja vėliau, tiksliau, dėrybininkė gal vėliau galėtų tiksliau paaiškinti Neveltui Vokietija ir Luksemburgas čia išvelgia didžiulių problemų, kiek aš žinau, e, yra ir dar kelios šalis, kurios negali pritarti e, tokiai sistemai. Galbūt jūs galėtumėte plačiau apie tai e, pasisakyti. Toliau tas trejų metų laikotarpis. Aš žinau, kad yra nemažai tokių, kas norėtų šį periodą sumažinti. Bet aš tam tikrai nepritariu, tas trijų metų laikotarpis tikrai turi išlikti. Įdomu, kad tu apie tai manai. Toliau įgyvendinimo termino sutrumpinimas nuo penkerių iki trejų metų. Tu tarsi šiek tiek užsiminiai, bet būtų labai gerai, jeigu galėtumėm išgirsti daugiau šiuo klausimu. Toliau, tu teisingai pasakėjai, kad šioje didžiulėje direktyvoje dar yra daug įvairių kabliukų ir kada tas problemas galima būtų išspręsti. Aš manau, kad viską dar reikėtų labiau pasigilinti. Panašu, kad ir tu dar nepastebėjai keletą svarbių dalykų. Tikrai, man atrodo, kad reikėtų trilogo susitikimą tokio sustikimo metu galbūt išaiškėtų ir tokių problemų, kurių anksčiau nematėme. Taigi tikrai apie tai reikėtų kalbėti, nes tikrai per pastaruosius metus mūsų pozicijos skiriasi, mes bandėme priartėti vieni prie kitų. Tarybos darbo e, grupėje e, taip pat yra jaučiamas didžiulis spaudimas. Mes tikrai neturėtumėm siekti kiek įmanoma spartesnio sprendimo. Mums reikėtų esminio sprendimo, tokia turėtų būti mūsų pozicija. Ir e, tikrai e, taryboje mes turime laikytis vieningos pozicijos. Aišku, tai bus netaip ne, ne jau lengva, bet tikrai džiaugiuosi, kad yra užtikrintas skaidrumas, nes štai iš darybininkės gavome tikrai labai kokybiškos ir kvalifikuotos informacijos pani przewodnicząca! E, rija słusznie zwróciłaś uwagę że tak naprawdę diabeł tkwi w. labai ačiū jūs teisingai pastebėjote kad e, problemos išplaukia iš smulkmenų bet tos smulkmenos yra labai svarbios. norėčiau paklausti e, kokiais argumentais vadovaujatės nustatydami trijų metų minimumą ar tai reiškia kad tam tikroje valstybėje turės būti dirbama trejus metus iš eilės be pertraukos ar E, bus kalbama apie e, profesinį darbą, e, stažą be pertraukų. Kaip apibrėžėmi tie treji metai? Ačiū, daugiau niekas nenori pasakyti, todėl aš vėl suteiksiu žodį pranešėjai. Norėčiau paprasčiausiai pabrėžti, kad diskusijoje su taryba vis tik tai buvo iš esmės susitarta dėl šio teisės akto tikslų. Ir mes puikiai matome, kad jeigu norime atblokuoti dėrybęs taryboje, e, tai pirmiausia siekiame e, su užtikrinti tam tikrą mobilumą. Ir Europos parlamentas nori užtikrinti darbuotojų lygias teisės. Net e, kai kai kurios valstybės narės ir pati taryba kalba apie e, sustiprintą mobilumą. E, visi e, suprantame, kad turi būti atsižvelgta visų valstybių narių papročius ir manau, kad komitetas ir taryba pasieks geras išvadas per dėrybas ir mes visą tai atsižvelgiam. Prašom dabar žodis poniai pranešėjai. Danučia. Ačiū pirmininkė. Danutai ir Tomui norėčiau pasakyti štai ką. Taryba pateikė pasiūlymą dėl e, trejų metų e, pensijos laukimo laiko. Trejų metų reikia pensijai užsidirbti. Ką tai reiškia, Danutė? Iš tikrųjų, e, vadinasi, kad reikės būti dirbus vienam darbdaviui trejus metus. Taigi, reikia būti vienoje įstaigoje atidirbus bent trejus metus. Tik tada prasidės pensijos kaupiamasis laikotarpis ir tik tada bus galima gauti pensiją, užsidirbti pensiją. Antras dalykas. Aš girdėjau Tomas sakant ir e, gavau atsakymą į daugelį laiškų iš Vokietijos darbdavių. E, kad e, Europos, kuriuose yra sakoma, kad Europos parlamentas turėtų stengtis ar bandyti pakeisti juridinę bazę. Dabar ji yra taikoma tik tais tiems žmonėms, kurie važiuoja iš vienos valstybės į kitą. Todėl mes turėtume pakeisti teisinę bazę. Bet jeigu mes tą padarysime, aš vis tiek negalėsiu nieko pakeisti. Ir kitas dalykas, valstybės narės pačios e, laiškė surašė, kas e, bus taikoma e, darbuotojams dirbančiams kitoje sienos pusėje. Tos nuostatos bus taikomos ir Vokietijai bei Luksemburgui, nes tik šioms šalims, tiesą sakant, tos nuostatos dabar yra aktualios ir turbūt būtų labai protinga, jeigu jie tas nuostatas deramai sutvarkytų. O kol kas niekas nesikeičia. Ko aš nenorėčiau, kad atsitiktų? Jeigu jūs esate darbininkas trejus metus esate atidirbęs ir turite pensijų teisės, gali būti, kad jūs jas prarasite todėl, kad neišsikrausysite į kitą valstybę narį arba nenorite perėti į kitą darbą. Tai būtų labai neteisinga ir dėl to pasiūlymas tampa toks labai sudėtingas, turbūt jo net nereikia. Okay. Uh, Dabar turime galimybę, uh, turėsime dar galimybių uh, šiais pačiais, tais pačiais klausimais padiskutuoti po kito trilogo, kuris įvyks rytoj. Ir tada pamatysim, ar per jį bus pasiektas išvadas ar ne. Ačiū ponė pranešėja. Linkiu viso keriopos klėties rytoj, nes bus priimti svarbiausi sprendimai. 13 punktas. Jutos Steinruk pranešimas Nagrinėsime pakeitimus jos e, savo iniciatyvą rengiamam pranešimui veiksmingos darbo inspekcijos kaip darbų sąlygų gerinimo Europoje strategija. Šimtas dvidešimt vienas pakeitimas pateiktas. Pone pranešėja, žodis jums. Ja, vielen Dank. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie tikrai daug dirbo su šiuo pranešimu ir kurie pateikė daug pakeitimų. Tose pakeitimuose kalbama apie naujus iššūkius Europos darbo rinkoje, taip pat ten yra paminėtos ir naujos užduotis, e, kurios, kurios tenka darbo inspekcijoms. Ten taip pat kalbama apie saugumo ir sveikatos aspektus darbo vietoje. Kai kas paminėjo tokį aspektą, kaip e, savarankiškai dirbantis asmenys, kai kas bandė tą aspektą susilpninti Taip pat buvo pakeitimų, kur kalbama apie profesinės kvalifikacijos kėlimą. Taip pat e, pakeitimuose yra paminėta apie tai, kad reikėtų siekti apsaugoti e, informatorius arba demaskuotojus. Taip pat e, buvo minėta, kad reikėtų e, griežtesnių sankcijų pažeidimų atvejais. Vieni siūlė sustiprinti komandiruotų darbuotojų situaciją, kai kas siūlė ją sušvelninti. Toliau. Buvo siūloma atsižvelgti Skandinavijos šalių patirtį. Daug kas pasisakė prieš uh, E, griežtesnę kontrolę, kai būtų kontroliuojami namuose dirbantis asmenys. Taigi, iš esmės kolegės ir kolegos sakė, kad reikėtų geriau kontroliuoti keliaujančius darbuotojus, buvo pateikta pakeitimų, kurie susilpnina tą iniciatyvą, kurią kuri buvo siūlyta europinių lygmenių. Taip pat buvo pateikta tokių pakeitimų, uh, E, kur yra naujų pasiūlymų. Pavyzdžiui, Filip Bulon pateikė tokį naują aspektą. Jis kalbėjo apie privalomą medicininį patikrinimą. Taip pat e, viena kolegė kalbėjo apie tai, kad reikėtų iš karto darbo inspekcijai pateikti e, sutartis, kurios sudaromos viešame sektorija, kad jos būtų patikrintos. Taip pat buvo siūlyta keistis geriausia turima um, praktika susijusia su darbo kontrolė, buvo kalbėta apie vadinamą Eurofund. Daugelis pakeitimų nekelia jokių problemų, dėl jų galima tikrai rasti kompromisus. Šešėliniai pranešėjai e, rytoj gaus pasiūlymus dėl kompromisu, na, o poryt ketvirtadienį įvyks pirmasis susitikimas. Uh, E, daugiausia nesutarimų kelia politinės rekomendacijos europinių lygmenių. Tikrai labai džiaugiuosi, kad e, gavau paramos dėl Europinio socialinio draudimo kortelės ir ankstyvo įspėjimo sistemos, taip pat ir dėl įmonių atsakomybės. Daugelis frakcijų vis dėlto pageidautų veiksmų nelabai norėtų, kad būtų stiprinami veiksmai europinių lygmenių, dėl to tenka apgailestauti. stauti nes kai mes kalbame su valstybių narių atstovais, taip pat ir kai yra keičiamasi geriausia turima praktika, mes pastebėjome, kad tiek valstybių narių institucijos, tiek ir e, darbdaviai tikrai e, kenčia nuo kontrolės jeigu yra kažkokie tai darbiniai santykiai susiję su keliomis šalimis. Pavyzdžiui, galbūt yra prancūzijos įmonė, kuri e, per airijos įmonę e, įsigijo kažkokią dukterinę bendrovę e, Kiprę ir paskui dar, darbina kitų šalių piliečius ir tuomet tikrai labai sunku atsekti visą tokią grandinę. Taigi, tikrai tenka apgailestauti, kad buvo nemažai tokių kolegų, kurie prieštaravo e, agentūrai, kuri vykdytų tarp valstybinę kontrolę. Taip pat buvo tokių kolegų, kurie prieštaravo griežtesniai darbo inspekcijai. Taip pat kai kas prieštaravo ir e, pasiūlymai dėl e, kovai su socialiniu dempingu. Taip pat buvo ir tokių, kas prieštaravo prieš Europinės kontrolės įvedimą. Aš Tikrai bandžiau su kolegomis rasti kompromisus esminiais klausimais ir džiaugiuosi kolegų indėliu rengiant šį pranešimą. Ačiū. Alors, euh, Philippe Boulan, puis Karima Deli. Philippe Boulan, po to Karima Deli. Merci, Madame la Présidente, je voulais remercier. Ačiū, ponė pirmininkė, aš dėkuoju Jutai Štainriuk už e, jos darbą. Žinoma, aš laukiu jos pasiūlymų dėl kompromisinių pakeitimų, bet aš jau dabar matau, kad e, nemažai punktų mums bus e, e, priimtini bendrai. 103 pakeitimą norėčiau atkreipti dėmesį. Aš tikėjausi, kad ten bus numatytas inspekcijų skaičius apimant visus darbuotojus, įskaitant ir partnerystės su bendrovėmis turėtų būti didinami tikrinimai smulkiose statybinėse bendrovėse ir mažose vidutinėse įmonėse, nes e, matome, kad neretai yra piknaudžiavimo informacijos toka ir yra įdarbinami nelegaliai darbuotojai. E, kol kas sakoma, kad karsi nepakankam teisės aktų, bet taip pat būtina nepamiršti, kad e, jie egzistuoja ir būtina kalbėti ir apie darbo vadinamąją mediciną E, reikia kalbėti ir apie užsienio kalbų mokėjimą. E, socialinės problemos galbūt sumažėtų, jeigu bendrovės e, sutiktų su deramu darbo inspekcijų skaičiumi. Socialiniai partneriai turėtų būti traukiami, bet jiems turėtų būti suteiktas konsultacinis balsas. Reikėtų kalbėti ir apie Europos masto platformą, kurią galėtume sukurti arba Euroforma galėtų būti paversta tokiu Europos inspekcijų e, platforma. Turime kalbėti apie bendradarbiavimą per sienas ir tai leistų, nes tai leistų geriau kovoti su nelegaliu darbu. Yra pasiūlymų, e, kurie leis e, sukurti elektroninį registrą keletų kalbų, turi būti numatytas greitas vertimas daugelio dokumentų ir tai turi būti daroma sistemingai tiek bus papildomų tokių punktų, kurių nepaminėjo Jūta, bet manau, kad bendrai mes sutarsime dėl daugelio klausimų. Dar kartą sveikinu Jūtą ir aš nekantriai lauksiu jos pasiūlymų kompromisiniams pakeitimams. Um, merci. Ačiū. Karima Dėly, paskui Danuta Jazlovietska. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai E, poniai Steinriuk. Aš turiu porą komentarų dėl projekto, keletą pastebėjimų dėl mums ekologi, e, žaliesiems atrodančių svarbių pakeitimų. Šiaip šis dokumentas yra labai aktualus ir gerai, kad e, problemos yra akcentuojamas. Didelė dalimi mes remiamis labai gerai parengtomis analizėmis. Tekstas yra labai tikslingas E, sutelkiamas dėmesys į socialinį e, dempingą, tai yra gerai, nes šiandien socialinis dempingas vis dažniau e, būtent yra vykdomas per užsieniečius samdomus darbuotojus, tai yra katastrofa, katastrofa žmonėms, kurie patenka į tą procesą. Ir nes tie žmonės yra skandalingai išnaudojami, jiems mokamas prastas atlyginimas, nekreipas dėmesys į jų sveikatą, orumą, E, ir panašiai. Ir aš kaip e, sveikatos klausimų darbo vietoje e, pranešėja galiu pasakyti, kad daugiau negu 600 tūkstančių žmonių Europoje susiduria su rimtomis sveikatos problemomis, o 7 milijonai yra sužeidžiami darbo vietoje. Galiu pasakyti, kad visuomenė praranda tokiu būdu fiskalinius e, resursus ir piliečiai nebepasitikė Europą dėl tų tokių e, sistemų per sienas. O kai kalbame apie Europos masto inspekcijas, reikėtų išskir, turėtume išskirti porą kitų elementų, kurie, mano nuomonė, šiame pranešime yra labai svarbus. Pirmiausia, inspektorių kontrolė ir kokios, bus, kokios būtų tos kontrolės taisyklės. Jos turi būti universalios. Visos bendrovės, visi darbuotojai turėtų būti tikrinami. Kitas dalykas – socialinis dempingas. Socialinis dempingas e, vyksta dėl to, kad darbuotojai yra įdarbinami ne, ne pagal taisyklės Nes kartai žmonės būna įdarbinti legaliai, bet dažniausiai tik tai kitais atvejais jie dirba už minimalų atlyginimą, jie yra diskriminuojami, jų teisų nėra laikomas ir panašiai. Trečias dalykas, kurį aš norėčiau išsakyti, darbo inspekcijos bus veiksmingos tik tada, jeigu jos bus nepriklausomos. Kągi tai reiškia? E, sveikatos darbo vietoje klausimas turi būti aptartas. E, tikrinantieji darbuotojų sveikatą turi būti nepriklausomi e, medikai, nepriklausomi profesionalai. Ir galiausiai darbo inspekcijos efektyvumas. Ką reiškia tai? Ji turi atnešti naudos e, darbo jėgos ištekliams ir be to tams inspekcijoms turi būti suteikiamas pakankamas biudžetas, kad jos galėtų būti deramai atliktas. Taigi aš sa, norėjau e, šiek taip prisidėti prie jūsų pranešimo ir aš labai atsiprašau, kad per pirmąjį susitikimą aš negalėjau dalyvauti, bet aš labai atidžiai, nepaprastai atidžiai stebėjau jūsų pranešimo eigą, nes jūs žinote, kad ta tema man yra labai arti širdies. Um, merci, Danuta. Ačiū. Toliau Danuta Jaslovėcka. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos mes visi sutarėme, kad darbo inspekcijos vaidina svarbu vaidmenį ginant vartotojų, e, darbuotojų teisės ir ginant juos nuo piknaudžiavimo. Ir, bet jos negali tapti protekcionizmo priemonę, kuri taps vis didesnė našta darbdaviams ir nacionaliniams institucijams. Pranešime pateikta daug naujų idėjų, kurios ne tik inspekcijas darys sudėtingomis, bet taip pat apsunkins darbdavius, nes siūloma nacionalinės inspekcijas perkelti į europinį lygį, įkuriant Europinę agentūrą, ES agentūrą. Tai reiškia, kad sistema, duomenų bazė, teisiniai dalykai įdarbinimo bus reguliuojami. Bet visa taigi priklauso nacionalinių darbo inspekcijų kompetencijai, nes jos geriausiai žino, kaip atlikti patikrinimus. Todėl sunkiai įsivaizduoju, kaip būtų galima įgyvendinti tokius e, pasiūlymus šimtai tūkstančiai klausimynų yragi rengiama. Norėčiau, kad mes daugiau dėmesio skirtume bendradarbiavimui tarp valstybių narių, tobulinimui, informacinių mainų tobulinimui ir geresnių sąlygų sudarimui. Teisiniai pažeidimai dėl to, kad darbdaviai stokoja žinių, gali būti paprastai pašalinti juos supažindinant su taisyklėmis. Ir tai padėtų įspręsti tarp valstybinių darbo inspekcijų tikrinimus. Komisija siūlo darbdaviams e, nustatyti sankcijas, bet aš tam negaliu pritarti, tokiu, nes tokiu pasiūlymu pernelyg kišamasi į valstybių narių kompetenciją komisija kaip tik turėtų pritarti ir remti darbo, nacionalinių darbo, nacionalinės darbo inspekcijas ir padėti joms e, tobulėti. Dabar dėl komandiruotojų darbuotojų direktyvos. Mes vis dar analizuojame ją ir laukiame tuo tarpu tarybos sprendimo. Todėl bet kokia nuoroda į e, komandiruotojų darbuotojų direktyvą nėra pagrista. Ketvirtas punktas, kur kalbama apie Belgijos ir moso sistemą, nes ji pateikiama kaip gera, sklandžiai funkcionuojanti sistema. Europasgi teisingumo teismas vertina tą sistemą kaip netitinkančią ES teisės. Todėl nuoroda į Belgijos agentūrą turėtų būti išbraukta. Ir nenorėtume, kad būtų kuriami papildomi uh, trukdžiai patekti į darbo rinką. Kai kuriais atvejais, komandiruotojų darbuotojų atvejais, komandiruotėjai darbuotojai atsiduria įkaitais įvairiausių dalykų. Būtų įdomu sužinoti apie tokius atvejus daugiau. Ponas Kačin, gerbimiai kolegos, Džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie šio bendro darbo ir jau anksčiau Alde frakcijos vardu sakiau, kad e, e, svarstomas dokumentas ne tik padės pagerinti darbo sąlygas Europoje, bet taip pat prisidės ir prie sklandesnio vidaus rinkos funkcionavimo. Darbo inspekcijos kelia problemų daugelie valstybių narių, ypač dėl to, kad joms trūksta darbuotojų ir išteklių ir todėl jos negali tinkamai įgyvendinti nustatytų taisyklių. Man atrodo, kad kai kuriais atvejais mūsų siūlomi pakeitimai lyg ir riboja a, tolesnius žingsnius, bet mes tikrai pritarėme tam, kad patikrinimai būtų kuo sklandesni. Ir manome, kad daugelį problemų galima išspręsti ES viduje ir mūsų komitete konkrečiai. Mes tikrai pritarėme tam, kad valstybės narės e, baustų tuos, kurie nesilaiko darbo sąlygų ir darbo tvarkos taisyklių, bet už tokius pažeidimus negali būti numatyta baudžiamoji atsakomybė. Todėl aš manau, mes turime labai nuosekliai pažvelgti savo darbą ir suderinti savo poziciją kitose pranešimuose. O kai kalbame apie Europinę agentūrą, tai manome, kad tikrai nereikia dar vienos papildomos agentūros nes yra dalykų, kurie priklauso tikrai išimtiniai ES kompetencijai. Bet šiuo atveju tai yra Europo, valstybių narių kompetencija ir todėl komisija te gali tik sudaryti sąlygas geresniam bendradarbiavimui. Mes taip pat pritarėme tam, kad reikėtų daug geriau bendradarbiauti ir derinti veiksmus tarp valstybių narių įvairiose sritise. Mūsų dėmesio centre turėtų būti apskritai kon, e, taisyklių laikymosi kontrolę, o mes neturėtume rūpintis, kokias sankcijas, kokia valstybė narė nustato taisyklių pažeidimą. Kai kalbame apie kortelę pačią, tai tai bus tik tai savanoriška kortelė, bet neprivaloma tapatybės kortelė, kurią turėtų turėti kiekvienas dirbantis kitoje valstybėje narėje pilietis. Jūs žinote, kad šis klaus, šį klausimą itin jautriai reaguoja jungtinė karalystė. Ačiū uždėmesi. Ar dar yra norinčių pasisakyti, nes komisija nebejotinai tikriausiai norės pasisakyti, jeigu ne, tai žodis pranešėjai. Labai ačiū visiems kolegoms ir kolegiams už pastabas. Na tikrai dabar nekalbam apie tai, kad reikėtų kurti kliūtis e, įmonėms, e, nereikėtų kurti papildomos biurokratijos, biurokratijos ir protekcionizmo. Mes e, turėtumėm stengtis įgyvendinti jau dabar egzistuojančius įstatymus, o ne kurti naujus. Juk yra tokių teisės aktų, kurie skirti darbuotojams E, kurie skirti kovai su nelegaliu darbu išnaudojimu. Europos darbo rinkoje yra naudojami nacionaliniai e, instrumentai. Yra tokių darbo santykių, kurie ap, apima 5, 6, 7 nacionalinės valstybės narės ir nacionalinės darbo inspekcijos tiesiog nepajėgia keistis duomenimis. Reikia centralizuotos įstaigos, kur patektų visi duomenys. E, E, beje, tai yra susiję ir su kalbinėmis problemomis įvairiomis sistemomis. Todėl man atrodo, kad e, tikrai reikėtų Europinės agentūros tokiems e, ekstremaliams atvejams. Tai būtų visai prasminga. Dabar dėl belgiškos sistemos. Europos teisingumo teismas priemė sprendimą, mes jį įsigilinome ir ten nekritikuojama limoza sistema ten e, kritikuojama apibrieštis, kas yra savarankiškai dirbantis asmenis atvykę iš kitų valstybių narių arba iš trečiųjų šalių. E, Belgija įvedė tokią savoką, nes beje, ne vien tik tais Belgijai, bet ir visoje Europos Sąjungoje yra daug tokių atvejų, kai e, bandoma e, fiktyviai registruotis e, e, tarsi savarankiškai dirbančiais asmenimis, tiksliau, arba fiktyviai dirbti savarankiškai. Taigi, būtent tai ir kritikavo Teisingumo teismas priemė sprendimą dėl limozos sistemos. Na, o šiaip, manau, kad tikrai pavyks rasti bendrą vardiklį, nepaisant visų skirtumų. Tikrai reikėtų užtikrinti, kad teisės aktų būtų laikomasi. Uh, nei, manau, kad nei įmonės, nei politinės frakcijos dėl to nesiginčia. Tikrai reikėtų uh, to siekti Europos darbo rinkoje. Labai ačiū, ponė pranešėja. Taigi kompromisinius pakeitimus nagrinėsime lapkričio 25 dienos posėdėje, balsuosime kitą dieną, 26, su visų pranešimu. Kartu baigiame šį darbo atvirės klausimą. Ir pereiname prie 14 punkto. Žodį dar kartą suteiksiu Jutai Steinruk. Ji nagrinės valstybių narių įgaliojimus ES intereso labui ratifikuoti 1990 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl saugumo darbe, naudojant cheminės medžiagas. Pone pranešėja, žodis jums. Ja, nennen wir es einfach ILO konvencija. Ačiū. Taigi, Tarptautinės darbo organizacijos konvencija, kurios numeris 170. Džiugiuosi, kad buvo pateiktas e, pasiūlymas dėl tarybos sprendimo, kur būtų rekomenduojama, rekomenduojama kad valstybės narės ratifikuotų Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją. E, valstybės narės negali be e, tarybos įgaliojimo ratifikuoti tokios konvencijos. Na, o ši TDO konvencija e, jau buvo įgyvendinta tam tikrais reglamentais arba direktyvomis, pavyzdžiui, yra REACH reglamentas, taip pat yra direktyva ir dėl medžiagų e, ženklinimo, pakavimo, taigi ta konvencija praktiškai yra įgyvendinama. Tarptautinė darbo organizacija taip pat turėtų paraginti ir kitas valstybės, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, e, suprasti, e, kad tikrai labai svarbu reglamentuoti e, darbą su cheminėmis medžiagomis. Tarkim, ir pačioje Europos Sąjungoje mes turime labai nelaimingų pavyzdžių, įvairių nelaimių yra atsitikę. Tikrai tikiuosi, kad kiek įmanoma daugiau valstybių narių ratifikuos šią svarbę konvenciją. Ačiū. Si, um, ja. Ačiū, ponas Gozy. Uh, e, merci, madame. Uh, Ponas Kacinas, atsiprašau. Noriu pasakyti keletą žodžių savo kolegos vardu, Benžamino vardu, nes jis kartu su atvykusiais savo svečiais užimtas. <clears throat> O jis norėjo pasakyti štai ką. Apskritai jisai pritarė pranešėjos pasirinktam požiūriai ilgalaikis ir trumpalaikis finansavimas, e, juos siekiama skirtingų tikslų, todėl ir būdai yra skirtingi. Kalbantysis atsiprašo netaip perskaitė tekstą. Atsiprašau, aš ne dėl to pranešimo pasisakau. Dar kartą atsiprašau, sako ponas Kačin. Na kągi, dėl 170 konvencijos, kas nori pasisakyti? Jeigu niekas, tada keliaujame toliau. Ir dabar pakeitimai tik anglų kalba ir tik dėl rezoliucijos projekto, nes dėl rekomendacijos mes galime tik tai arba pritarti jai, arba ją atmesti. Taigi, terminas lapkričio 7 diena 12 valanda. Pakeitimus svarstysime lapkričio 14 ir balsuosime atitinkamai. Taigi, 14 klausimą baigiam svarstyti, o dabar perduosiu Ines e, Supai žodį savo pavaduotojai, nes yra dar kitos konvencijos, yra a, e, tarp Tautinės darbo organizacijos konvencija numeris 189, 15 mūsų darbo tvarkės punktas. Pone Zubar rengia pranešimą ir Ir šita konvencija susijusi su vietos darbuotojų tinkamomis darbo sąlygomis. Taigi, žodis pranešėjai. Ines, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia pagrindinis iššūkis yra darbuotojų apsauga. galvojame apie tuos darbuotojus, kurie labiau negu kiti e, susiduria su rizikos faktoriais dėl savo darbo pobūdžio. Tie žmonės e, dirba izoliuotai, jie dirba pavieniui, individualiai. Ir mes žinome, kad didžioji dalis e, namuose dirbančių darbuotojų yra moteris arba imigrantai. Ir dėl to tie žmonės tampa dar labiau pažeidžiami. Tokių darbuotojų, tokie darbuotojai nes kartais nežino, kad jie turi teisės, tokias pat kaip ir visi kiti. Ir galų gale e, tie žmonės atsiduria e, savo darbdavio malonėje E, jie yra tų darbdavių kontroliuojami ir darbdaviai viską nusprendžia už jas. Neretai tie žmonės yra priekyba žmonėmis aukos, lytinio išnaudojimo smurto aukos. Neretai tie e, žmonės patenka į e, nusikalstamų grupuočių tinklus pačioje Europos Sąjungoje. Galiu labai trumpai pasakyti, kad ši konvencija jau dabar galioja. Mūsų pirmininkė jau sakė, kad taip yra. Kai kurie konvencijos elementai e, neapsiriboja tik Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, kai kalbame apie laisvas menų judėjimą, e, todėl taryba turėtų leisti valstybėms narėms ratifikuoti šią konvenciją, jeigu yra pasiektas susitarimas dėl e, mano siūlomų rekomendacijų, tai mes parlamentas būtume padarę viską, ką galime, kad procesas pasistumėtų į priekį. E, žinome, kokia yra tų migrantų srautų šaltiniai, kokia yra jų kilmė. Tai yra Paragvajus, e, Mauricijos salos, Bolivija. Labai ilgą sąrašą galima sudaryti. Šią e, konvenciją ratifikavusios valstybės turi laikytis pagrindinių darbo teisių, e, profesinių sąjungų teisių, kolektyvinių darybų teisių taip pat. Tos valstybės žino, kad jų darbuotojai turi teisę jungtis į profsąjungas. E, tam yra nustatomas minimalus amžius, atitinkantis nacionalinių teisės aktų nuostatas. Tačiau tuo pat metu E, jaunesni negu 18 metų namuose dirbantys žmonės turi turėti teisę į švietimą. Tų darbuotojų teisė į privatų gyvenimą turi būti gerbiama, nes neretai jų darbo vieta yra supainiuma su privačia erdve. Turi būti užtikrinama tų asmenų teisė į poilsį, teisė į atostogas. Ir dirbdami tie žmonės turi gauti uh, atlyginimą už atidirbtas valandas. Taip pat yra kalbama apie darbo sąlygų tam tikras garantijas ir mes e, e, reikalaujame, kad imigrantai darbuotojai galėtų raštu gauti darbo sutartį ar darbo pasiūlymą. Ir tai yra pasakyti ne tik apie trečiųjų šalių piliečius. ES viduje tokio reikalavimo negalime taikyti dėl judėjimo laisvės. E, aiškinamame rašte mes sakome, kad turi būti užtikrinama geriau moterų judėjimo kontrolė ir, e, su moter, ir e, labiau turi būti kontroliuojamas elgesys su moterimis ES. Reikia numatyti e, visiems darbuotojams e, normalų e, poilsį, pagrįsta 24 valandų darbo dienos skaičiavimu, turi būti numatytas minimalus atlyginimas. Aiškinama rašte aš taip pat atkreipčiau jūsų dėmesį į tai, kad sumažėjo darbuotojų teisės. Mes dabar e, siejame tai su biudžetinės politikos apribojimais. Ir neretai namuose dirbantis žmonės susiduria su dar didesniais sunkumais negu anksčiau dėl būtent to ekonominio spaudimo. Rekomendacinis pasiūlymas būtų toks. Taryba turi leisti ratifikuoti šią konvenciją valstybėms narėms ir mes tikimės, kad valstybės narės gausiai tai padarys. Ačiū ir kas nors norėtų pasisakyti. Ponas Ungurianų pirmiausia. Pirmiausia, ponas Ungurianų. Ačiū, ponė pirmininkė, tiesiog noriu pasakyti štai ką. Prekyba žmonėmis ir vilionės, kurioms pasiduoda žmonės. Siūlomo darbo priedanga yra labai rimtas dalykas. Ir aš manau, kad tarptautinės darbo organizacijos konvencija yra labai geras dalykas. Ir mano frakcija, EPP frakcija, šį pranešimą tikrai parems. Pone Papadopulu. Paskiau ponas Kastelo. Aš taip pat noriu pasakyti e, socialdemokratų vardu, kad mes pritarėme tam, kad uh, būtų imamasi veiksmų, nes tikrai turi būti numatytos bent minimalios darbo sąlygos namų ūkio darbuotojams finansinius krizės sąlygomis labai dažnai tokiems darbuotojams buvo mažinami atlyginimai daugiausiai, nes tai yra pažeidžiamiausia darbuotojų grupė. Ir e, pagal Eurostatą iš tiesų 2,6 milijono namūkio darbuotojų dirba ES, dauguma jų tai moteris, moteris imigrantas. Ir aišku, labai dažnai jos yra išnaudojamos, darbo sąlygos yra netinkamos, e, reikia dirbti daug valandų kartais jos e, prie jų seksualiai priekabiaujama, jos tampa priekybo žmonėmis aukomis, todėl šiame kontekste ir atsižvelginti visas tas aplinkybės būtina užtikrinti visų jų teisų, socialinių ir žmogaus teisų apsaugą ir atsižvelgti į visus susijusius aspektus. Ir aš manau, kad tikrai mes turėtume, kaip mūsų komitetas turėtų skatinti tos konvencijos taisyklių dėgymą. Kita vertus, tai padės mažinti ir skurdą, stabilizuoti ekonomiką. Tos konvencijos sąlygų gyvendinimas leis namūkio darbuotojams gyventi ir dirbti oriomis sąlygomis. Todėl tikrai reikia duoti valstybėms narėms leidimą ratifikuoti atitinkamą Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją. Mes tik sveikintume tokį žingsnį. Ačiū, Markas, Marka Kastiljo. Pone pirmininkė, daug kas buvo pasakyta. Iš tiesų, konvencija yra labai svarbi ir nes namų ūkio darbuotojai yra neprastesni darbuotojai kaip kiti ir su jais turi būti tinkamai elgiamasi. Aišku, labai dažnai jie eksploatuojami, prie jų seksualiai priekabiaujama, bet noriu sakyti ir pakartoti tiksliau vieną dalyką, kad namų ūkio darbuotojų socialinė ir ekonominė prasme iš tiesų yra labai svarbus visoms e, valstybėms narėms. Todėl TDO konvencijos prieimimas ir patvirtinimas leis užtikrinti normalias namūkio darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygas. Bet ta konvencija turėtų būti tik tai išeities tašku. Mes neturime apsiriboti jo, joje esančiomis taisyklėmis ir siekti daugiau. Ačiū. Pone pranešėja, ar jūs norite ką nors pasakyti? Aš manau, kad aš galiu tik tai pritarti, neturiu ką ir pasakyti, sako pranešėja. Kągi, tiesiog reikia veikti toliau, bet bet kuriuo atveju pakeitimus anglų kalba dėl teisėkuros rezoliucijos teikiame iki lapkričio 7 dienos 12 valandos, kaip ir ankstesnės konvencijos atveju. Svarstysime pakeitimus lapkričio 14 dieną ir tikėkime, kad komitete jau galėsime tada ir balsuoti lapkričio 14 dienos posėdėje. Na, o dabar pereikime prie 16 klausimo. Tai yra ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas ir nuomonė šią temą. Praneš, nuomonė rengia Sergio Gutierrez Prieto paprašysiu pristatyti nuomonės projektą. Žodis pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė. Finansinė krizė mus gerokai pamokė. Milijonai įmonių ir piliečių dabar uh, moka kriušės kainą <clears throat> Todėl labai svarbu panaudoti daugelį rodiklių, kurie leistų įvertinti situaciją ir paskatintų investicijas. Ir žalioji knyga, kuri pasirodė, kaip tik tokius dalykus ir analizuoja ir viešosios institucijos turi užtikrinti, kad sutaupytos lėšos yra geriau naudojamos ilgalaikiam finansavimui, teikiant um, nustatant protingas palūkanas. Šiuo aspektu yra svarbi ir strategija Europa 2020. Mes mins klausimas štai koks. Ar mes per rinkas galime atgauti į strateginę infrastruktūrą investuotas lėšas, tą gražos normą, kokia turi būti, ir kaip atgauti ir kaip finansuoti socialinius projektus, nes į tradicinių investicijų projektų, finansuojamų projektų sąrašą tokie dalykai nepatenka. Yra, aišku, jau veikiantis mechanizmai, bet galėtume siekdami savo tikslų sukurti ir naujų sistemų. Aš aišku, visų idėjų čia negulčiau, bet mes pabandėme papildyti kai kurios dalykus. Iš esmės, ką mes, į ką mes atkreipėme dėmesį. Yra keturios penkios tokios pagrindinės mintis. Pirma, mes pirmenybę teikiame ilgalaikiams tendencijoms palyginti su trumpalaikėmis ir la, itin trumpo laiko investicijomis, kuriomis pasižymėjo praėjusias dešimtmetis. Ir tokiu būdu buvo susikūrę net tam tikri burbulai kaip investicijų srityje, kaip pavyzdžiui nekilnojimo turto srityje. Investicijos turi būti atliekamos protingai ne betodairiškai jas darant, nes investicijos turi užtikrinti stabilesnės sąlygas ir padėti mums išvengti panašių e, krizių ateityje. Kita vertus, mes turime ir išlaikyti darbo vietas. Antra mūsų mintis tai yra <clears throat> prioriteto teikimas ilgalaikiams investicijoms ir tikimės, kad institucijos galės pateikti aiškios informacijos dėl fiskalinių prievolių skirtų paskatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Visą tai labai svarbu ir to ES tikrai reikia. Kita vertus, mes um, norėtume, kad uh, būtų taikomos priemonės, kurios padėtų uh, mažoms ir vidutinėms įmonėms investuoti. Jeigu palyginsime ES su, sakykime, kad ir Junktinėmis Amerikos valstybėmis, tai pamatysime, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai mažų ir vidutinių įmonių finansavimo srityje. Europos Sąjungoje, aišku, yra valstybių narių, kuriuose per investicijas teikiama parama MVI. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mes um, kalbame apie 30 procentų pagalbą, nors vidurkis ES tik 10 procentų. Taigi šitokia situacija neramina nes e, didesnė parama atitenka stambioms įmonėms, kurios yra pajėgios vykdyti ilgalaikios investicijų projektus. Taigi tie skirtumai turėtų mažėti. Taip pat mes manome, kad įvairūs mechanizmai, kuriuos kūrėme ir įvairios priemonės, kurias siūlome, turi būti siejamos su strategija Europa 2020 ir negalima jos apeiti. Mes praneš, nuomonėje kalbame apie aprūpinimą socialinių būstų, mes kalbame uh, apie galimybę ieškoti labiau atsiperkančių investicijų strategijos Europa 2020 kontekste. Aišku, mes pasisakome už tas investicijas, kurios e, susijusios su rizikingomis operacijos, bet rizika neturi būti be atodairiška. At nes egzistuoja realios sąlygos, kuriomis gyvena mažos ir vidutinės įmonės. Ir mūsų komitetas puikiai žino, jeigu mes norime paskatinti MVI užsiimti inovacijom ir naujom technologijom, tai turime galvoti apie finansinę pagalbą tokioms įmonėms, nes kitaip bus nerealu rizikos kapitalas galėtų būti e, daug didesnis, jeigu e, mes teiktume finansinę paramą. Tada daugiau MVI pasinaudotų rizikos kapitalo galimybę. Taip pat žaliojoje knygoje sakoma ir mes tam pritarėme, kad reikia pasinaudoti priemonėmis, kurios numatytos e, kitos, kitos daugiametės finansinės programos kontekste. Visgi kriterijai išlieka tie patas atsargumas, ir maksimaliai įmanomas skaidrumas. Apie 10 e, tūkstančių milijonų iš garantijų fondo galėtų būti naudojami kaip užstatas vykdant įvairius projektus skirtus nedarbui mažinti. Aš manau, tai būtų visai naudinga, nes per ankstesnę finansinę perspektyvą nemažai lėšų buvo skirta um, šio klausimo sprendimui. Ir galiausiai mes norėtume perspėti dėl institucionalizavimo pačių fondų, ypač turiu galvoje pensijų fondus ir jų lėšų naudojimą ilgalaikiams investicijoms finansuoti. Mes manome, kad viešojo sektoriaus atveju reikalinga užtikrinti didesnę kontrolę negu iki šiol. Dabartinėje krizė parodė, kad fondai į fondus nėra, į fondai neinvestuoja taip atsakingai, kaip turėtų tai daryti. Ir mes ne tik tai tokiu būdu menkiname mūsų gerovės valstybės galimybės, bet tokiu būdu ir daugelis piliečių nelabai sargiai elgėsi su savo santaupomis. Taigi, apskritai mūsų nuomonė aiškiai suformuluota ir mes taip pat nurodome, ką reikėtų išteisyti, bet pakeitimų neįtraukėme, nes trūksta laiko. Toliau ponas Kasi. Kačin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip tik norėjau pasisakyti dėl šios nuomonės, bet iššokau per ankstai. Mano kolegos nėra, kaip aš jau minėjau, jisai a, bendrauja su savo svečiais, todėl jo nuomonę perskaitysiu aš. Jisai apskritai a, pritarė bendrajam nuomonės a, rengėjo požiūriui, bet aišku, skirtingų tikslų reikia siekti skirtingomis priemonėmis. A, Tai nereiškia, kad galima be to dariškai elgtis. Ilgalaikis investavimas, ilgalaikio investicijų finansavimas nėra vien tik tai ekonominis žaidimas. Ir nebejotina, kad tokios investicijos gali užtikrinti didesnį rinkos stabilumą ir duoti naudos visiems rinkos dalyviams. Jis taip pat pritarė uh, nuomonės rengėjui dėl MVI, nes mažos ir vidutinės įmonės sukuria ir turi galimybę sukurti daug naujų darbo vietų. Taip pat kolega mano, kad verta paminėti galimus socialinius ir ekonominę, socialinę ir ekonominę naudą bei galimybės pasinaudoti ilgalaikio finansavimo priemonėmis, nes tokiu būdu sumažės priklausomybė nuo trumpalaikių trumpalaikio finansavimo ir galima o, vykdyti atsakingą finansavimą, kuris be kita ko apriepia ir socialinį aspektą. Ačiū. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Panas Gutieras, ar jūs norėtumėte pasisakyti? Ne. Puiku. Dabar dėl e, pakeitimų. Jos galite teikti iki lapkričio 11 dienos 12 valandos. Na, o balsavimas komitete įvyks gruodžio 17 dieną, kitame komitete sausio mėnesį, štai vasario mėnesį klausimas bus perduotas, perduotas ir plenariniai sesijai. Toliau 17 klausimas, norėčiau steikti žodį Martin Kessler, kuris mums papasakos, kaip yra rengiama nuomonė IMKO komitete apie Solvit tinklą. Žodis pranešėjai, prašom. Ačiū pirmininkė. Na, yra pateikta mano nuomonė dėl Solvit ir ko gero visos frakcijos sutarė dėl to, kad tinklas e, tikrai veikia gerai per pastaruosius metus. Aš norėčiau papasakoti, kokie yra svarbiausi dalykai paminėti šiame pranešime. Kaip kad sako pati komisija, mums reikėtų išplėsti Solvit tinklo kompetencijas. E, reikėtų kalbėti ne vien tik tais, kad, apie tai, kad neteisingai gyventinami europiniai teisės aktai, bet ir nacionaliniai teisės aktai. Ir čia solvi tinklas turėtų padėti. Toliau e, pensijos. Pensijų gavimas ar išieškojimas, susigražinimas. Uh, Čia yra tikrai nemažai teisinių neiškumų, kyla rimtų problemų, tarkim, dėl pensijų perkelimo, apie tai jau esame e, kalbėję ir šiandien. Taigi e, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip geriau būtų galima perkelti pensijas ES viduje. Na ir trečia, noriu paminėti dar vieną idėją. Tai yra Solvit regijo Kolegos šiai idėjai jau pritarė. E, Europos Sąjunga yra tikrai daug regionų ir e, regionuose žmonės taip pat turėtų gauti naudos iš europinių teisės aktų. Europiniai teisės aktai neturėtų vien tik tai spiktinti žmonių, jie turėtų ir tarnauti žmonėms. Taigi, E, e, Solvit turi centrinę struktūrą, bet reikėtų ir smulkesnių padalinių atsižvelgiant į valstybių narių struktūrą. Taigi reikėtų decentralizuotų e, įstaigų, tarkim, federacinėse žemėse, Vokietijoje arba kažkokiose apygardose, kitose valstybėse narėse. Taigi reikėtų atsižvelgti į situaciją regionuose ir tikiuosi, kad tokia iniciatyvai bus pritarta. Jau dabar iš anksto dėkoju už jūsų paramą, su nekantrumu laukiu kitų pasiūlymų ir tikrai tikiuosi, kad e, šis pranešimas nesukels jokių problemų. Ir tikrai tikiuosi, kad greitai pavyks sustarti ir su šešėliniais pranešiais. Ačiū. Vielen Dank, der nächste. Labai ačiū. Ponas Cerkas. Senora prezidenta,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 sako kalbėtas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tikrai džiaugiame šio pranešimu. Mes e, galime toliau konstruktyviai dirbti šio pranešimo pagrindu. Solbit yra tikrai labai įdomus instrumentas įmonėms, piliečiams ir tikrai tikiuosi, kad bus pritarta šiam pranešimui šis instrumentas yra taikomas savanoriškų pagrindų, reikia paisyti valstybių narių subsidiarumo. Dar norėčiau pridurti e, šitą e, prie to, ką pasakė pranešėjas, remsiuosi savo turimais užrašais. Mūsų e, ateitis vis dėlto, ko gero, yra susijusi su internetu ir mes turėtumėm suteikti geresnės galimybę žmonėms solvi tinklų naudotis ir internete tikrai tikiuosi, kad e, ir žmonės su negale turės geresnės galimybės naudoti Solvit tinklu. Mes e, turėtumėm bendradarbiauti, kad kiek įmanoma daugiau piliečių galėtų šiuo tinklu pasinaudoti. Na, o šiaip pritariu viskam, kas buvo pasakyta. Labai ačiū. Merin Haken, liberalų frakcijos vardu. E, jos vardu paskaitysiu pranešimą ji irgi dėkoja pranešėjui. Ji džiaugiasi tuo, kad e, pranešime kalbama apie tai, kad reikėtų dirbti su visuomenė, taip pat jai patinka ir regionalizavimo idėja. Taip pat mes pritarėme tam, kad piliečiai gautų jiems tinkamas paslaugas. Merin Haken uh, tikrai labai palankiai vertina šį pranešimą, bet galbūt dar pateiks vieną kitą pakeitimą, tam, kad tas pranešimas būtų tiesiog tobulas. Ačiū. Ähm, Na, o dabar žodis pranešėjų. Ačiū už paramą, ačiū už pagiras. Tikrai tikiuosi, kad e, pranešimas bus tobulas. Na, mano akimis jis jau dabar tobulas, e, bet tikrai galiu būti solidarus su kolegė Harkin. Dėl interneto tikrai e, reikėtų į tai atsižvelgti, taip pat ir žmonės su negale. Tai nekelia jokių problemų. Tikrai tikiuosi, kad pavyks tai traukti į pranešimą ir kad netrukus tas dokumentas bus visiškai baigtas. Labai ačiū. Galbūt iš komisijos kažkas norėtų pasisakyti. Anuška Jansen, generalinis market direktoratas. Prašom. Ačiū ir gerai mane girdit. Labai glaustai. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad mes manome, kad per artimiausius metus Solvit iškils keletas uždavinių. Ir norėčiau paaiškinti kai kurias jūsų iškeltas problemas prieš porą minučių. Visų pirma, mūsų pagrindinis uždavinys yra išlaikyti aukšto lygio paslaugas, nepaisant biudžetinių apribojimų ir ribotų žmogiškų išteklių, tokia yra šiandienos realybė, todėl mes turime rasti būdų dirbti kuo efektyviau ir išlaikyti spaudimą ir akcentuoti poreikį žmogiškiesiems e, resursams. Europos parlamentas valstybės narės to požiūriu visuomet rėmė. Kitas dalykas, labai svarbu, e, pabrėžti, e, kad būtina suderinti šią priemonę su kitomis E, priemonėmis. Ir netgi tos priemonės, kuriuoms Solvit negali būti e, pritaikytas, jos turi būti teisingai nukryptos. Solvit negali padaryti visko, bet mes turime suprasti, kad ES institucijos per Solvit gali pasiekti valstybių narių valstybės institucijas. Nepamirškime, kas gali būti padaryta, kokiu pagrindu Solvit yra įsteigtas. Solvit yra įsteigtas valstybių narių uh, E, prievalės įgyvendinti teisę teisingai pagrindų. Taip pat kalbame apie centrinės valdžios e, pagrindinių e, nuostatų įgyvendinimą. Dar vienas svarbus punktas. Solvit centras turi panaudoti žinias sukauptas kitose valstybėse narėse. Todėl, pavyzdžiui, mes kreipiamės į Solvit centrus valstybėse narėse, kad jos sukurtų geras bendradarbiavimo sistemas su nacionalinėmis uh, E, administracijomis e, atitinkomis komisijos koordinuojant socialinio saugumo klausimus. Tai yra labai svarbu, nes didžioji dalis solvit atvejų yra susijęs su socialinės apsaugos klausimais ir turbūt tai yra vienas iš e, aspektų, kuriuos jūs iškėlėte rengdami nuomonę apie pensijas. Ir kol dar ES teisė yra pažeidžiama, tai Solvit gali padėti, bet jeigu ji nėra pažeidžiama, Solvit negalima pritaikyti. Kitas dalykas, reikia užtikrinti, kad žmonės, kuriems reikia Solvit, ją rastų. Nereikia, kad 500 milijonų žmonių žinotų, kas yra Solvit. Reikia, kad tie žmonės, kiekvienas iš 500 milijonų žmonių susidūrė su problemomis, kurias gali Solvit išspręsti, būtų teisingai nukreipti, kad jie atrastų Solvit tada, kada reikia. Vienas iš būtų būtų užtikrinti, kad žmonės lengvai gautų informaciją apie ES teisės. Ir čia jau e, e, Europos portalo vaidmuo išriškėja, tai yra portalas, kuris e, E, turi suteikti informaciją žmonėms, kai žmonės žinos, kokios yra jų teisės, galės žinoti, kada jos yra pažeistos ir tada galės jas išspręsti. Todėl mes ir labai e, tikimės, kad tos tarpinės organizacijos galės e, nurodyti žmonėms, kad Solvit gali jiems padėti. Ir paskutinis mano pastebėjimas, jis yra labiau susijęs su regioniniu Solvit uh, E, biurų atidarimui, mes labai skatiname Solvi centrų atsiradimą, mes norime, kad jie iš tiesų būtų gerai žinomi visose valdžios institucijose, kad jie galėtų tarnauti kaip tarpininkai. Ir tada, kai žmogui, e, žmogus pasibelsi vietos valdžios ar savivaldybės duris e, su problema, kurią Solvit galėtų išspręsti, kad jis gautų reikalingą informaciją, kad sužinotų, kas yra Solvit ir kad būtų nukreiptas ten, kur e, tas Solvit jam galėtų būti pritaikytas. Ačiū. Ačiū. Pateikimo pateikimo terminas yra 12 e, lapkričio. Užimtumo komitete balsuosime e, gruodžio 17. Kalėdų dovana bus, jeigu priimsim. Ačiū. Dabar galim pereiti prie kito darbos klausimo. E, e, Ar yra įdėktos priemonės leidžia stebėti versnio amžiaus darbuotojams skirto Europos socialinių fondų lėšų veiksmingumą? Danuta Jezlovietska rengia nuomonę, pirmas pasikeitimas e, nuomonėmis ir suteikiu žodį Jums, Danuta. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, mėlėjai kolegos, Jau kitais metais e, mes pastebėsime, kaip sumažės e, dirbančių žmonių skaičius. Europos e, žmonių senėjimas, kuris vis atrodė tik tai ateities prognozė, tampa realybė. E, papildomos paskaitos anksčiau išeiti į pensiją, ekonominė krizė ir nauji poreikiai darbuotojų kvalifikacijai ir įgūdžiams turės neigiamos įtakos profesionaliai aktyviems gyventojams. Jau dabar ES mažiau negu 50 procentų tik tai žmonių nuo 50 iki 65 metų dirba. Taip mūsų padėtis yra blogesnė negu Junktinėse Amerikos valstijose ir Japonijose. Toje amžiaus grupėje 60 e, procentų žmonių tose šalyse dirba. Tai turi didelės įtakos valstybių narių ekonominiai padėčiai ir tai silpna jų potencialą. Prisiminkime, kad visi darbuotojai, vyresni darbuotojai neretai turi e, neįkainojamos profesinės patirties, bet to jie paprastai nori ilgiau dirbti. Tik reikia sukurti sąlygas, kurios skatintų žmonės likti aktyviais ir darbingais. Kad vyresni žmonės taptų aktyvesni, e, yra siekiama ES pastaruoju metu labai aktyviai politikoje. Jau Lisabono strategija kalbėjo apie europiečių darbingas e, gyvenimo laikotarpis turėtų būti prailgintas, o vėliau ES parengė specialią strategiją, kurioje kalba apie 75 procentų užimtumą amžiaus grupėje nuo 20 iki 64 metų. Tokio tikslo negalėsime pasiekti, jeigu neįtrauksime visų darbuotojų. Jau nuo 1957 metų viena iš pagrindinių priemonių bendro finansavimo veiksmai darbo rinkai ir darbuotojų aktyvumo didinimui yra socialinis fondas. Tik 2007 ir 2013 metais buvo skirta 75 milijonai eurų, 8 procentai ES biudžeto. Be to, valstybės narės įgyvendino 117 operatyvinių programų, iš jų 63 yra skirtos tiesiogiai ar netiesiogiai e, vyresniems darbuotojams. Deja, kaip ES Sąjungos audito rūmų specialioje ataskaitoje paskeltoje 2012 metais e, parašyta, nei valstybės narės, nei Europos komisija negali nurodyti, kaip vyresni darbuotojai pasinaudojo paramą iš Europos socialinio fondo, kokia resursų dalis buvo jiems skirta ir kokiu mastu e, tos pagalbos priemonės buvo veiksmingos. E, ar tai leido pagerinti jų kvalifikaciją ar pakoreguoti kvalifikaciją ir surasti naują darbą vyresniam žmogui. Vien tik tai Didžiosios Britanijos ir Gibraltaro atveju e, informacija apie vyresnius darbuotojus buvo surinkta. Tai, kad trūksta duomenų, yra susiję pirmiausia su tuo, kad nėra įgyvendamas geros kontrolės priemonės ir nėra pasirinkami geriami rodikliai, pirma, geri rodikliai, pirmiausia e, kiekybiniai rodikliai. Šiame kontekste mes norėtume pabrėžti, kad ateities finansų perspektyvoje nuo 14 iki 20 metų jau yra kalbama apie vertinimo priemonių koregavimą, stengiantis pagerinti projektų efektyvumą. Be to turi būti užtikrinamas e, vykdomų intervencijų efektyvumas. Mano pateiktoje nuomonėje valstybės narės yra skatinamos tokiais rodikliais naudotis, naudotis tokiais rodikliais, kurie parodytų, kiek vyresnių darbuotojų įgavo naują kvalifikaciją, kas pagerino jų padėtį darbo rinkoje arba kas leido jiems susirasti naujų darbo vietų Europos socialinio fondo dėka. Reikia konkrečių duomenų, kad mes galėtume toliau kuo efektyviau dirbti šioje srityje. Ataskaitoje Europos audito rūmai kalba ir apie e, vienos amžiaus kategorijos nebuvimą apibrėžiant vyresnius darbuotojus. Valstybės narės skirtingai apibrėžia vyresnį amžių, Vieni sako, kad tai virš 45, kiti sako, kad virš 65, kiti virš 55. Tai yra susiję su kiekvienos valstybės ekonominė ir socialinė veikla. Kad išsiaiškinome tas veiklos rytis, kuriuose tikrai yra reikalingi vyresni darbuotojai, reikia visose valstybėse narėse atlikti poreikių analizę. Tose pačiose darbo grupėse, e, amžiaus grupėse, e, kurioms yra taikomos programos ir veiksmai. Galbūt reikėtų sukurti dvi amžiaus grupės, e, kurios leistų prisitaikyti jaunesniems žmonėms nuo 45 iki 55, e, ten būtų kalba kvalifikacijos keitimą ir panašiai, ir vyresniai amžiaus grupiai virš 55, kuriai galėtų būti pritaikomas lankstus užimtumas. Mano pateiktuose pakeitimuose tokių minčių yra išdėsita, bet aš lygiai taip pat uh, E, buvau ribojama šiek tiek rengdama nuomonę. Todėl aš labai tikiuosi jūsų komentarų ir vaisingo bendradarbiavimo su šešėliniais pranešiais. Aš tikiuosi, kad ši nuomonė bus geras atspirties taškas mūsų diskusija. Thank you. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Tada aš suteiksiu žodį tiesiai komisijai. Emanuel Guenov. Ačiū. Thank you very much. Ačiū. <clears throat> Ačiū. Komisija, kaip jūs labai teisingai pastebėjote, taip ir ko nori atkreipti dėmesį į tai, kad daugelis rekomendacijų, jas buvo atsižvelgta teisėkuros proceso metu ir taip pat sudarant kitą programavimo laikotarpį. Ir tie pakeitimai neabejotinai neabejotinai skirti tam, kad būtų galima pasiekti norimų tikslų. Jūs teisingai pastebėjote, kad tikslai būna savo, o kartais priemonės savo. Yra ir kitų teisingumo teismo ataskaitos aspektų, į kuriuos komisija turėjo tinkamai atsižvelgti ir tai yra pirmiausia kontrolės aspektai. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad komisija ir toliau sieks užtikrinti eksantę kontrolės audito seką. Ačiū. Pakeitimus prašom teikite iki lapkričio 13 dienos 12 valandos, o balsuosime lapkričio, gruodžio, tai yra kitų metų sausio 21 dieną. Kągi, penkios po septynių, sako kalbančioji, mes turime baigti posėdį ir dar galime apsvarsyti tik vieną klausimą. Tai yra 21 klausimas. Dėl jo jūs rasite delegacijos, kuri vyko į Londoną ataskaitą. Ir delegacija ketino išanalizuoti e, dirbančių migrantų sąlygas ir pasižiūrėti, kaip užtikrinama jų socialinė apsauga jungtinėje karalystėje. Visą ataskaitą jūs rasite jums pateiktuose dokumentuose. Ir tai yra paskutinis klausimas, kurį mes šiandien galime apsvarstyti. Ar dar kas nors yra, klausė pirmininkė. Mūsų kitas posėdis įvyks lapkričio 14 dieną, prasidės 9 valandą ir truks iki pusės pirmos. O dabar linkiu visiems gero vakaro.